Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Laikas, man atrodo, visiems susėsti ir pradėti darbą. Noriu pasveikinti visus šio posėdžio dalyvus, dalyvius, dalyvaujančius taks komiteto posėdėje. Tai yra tarp parlamentinis susitikimas. Noriu pasveikinti uh, savo uh, vieną iš kolegų, kuris atsavauja pirmininkaujančiai Olandijai. Tai yra e, Taip pat čia dalyvauja ir finansų komitetų atstovai iš nacionalinių parlamentų, atstovaujama 20 valstybių narių. iš įvairių parlamentų. Būtų mūsų ir daugiau, jei nebūtų buvę kai kurių tvarkarašio problemų kai kuriuose šalise, nes kai kur vyko rinkimai. E, taip pat įtakos turėjo ir Zaventemo oro uosto įvykiai galėjimui atvykti į mūsų posėdį. Jūs gavote darbo atvarkės projektą, jeigu prieštaraujančių nėra, laikysime darbo atvarkę patvirtintą. Antrasis darbo atvarkės klausimas yra pirmininko pranešimai. Kaip ir visuose TAX 2 komiteto posėdžiuose mes transliuojame savo darbą internetu, verčiama į visas ES oficialias kalbas, tiksliau galima naudoti visas kalbas. E, kiekvienas iš jūsų gali kalbėti savo kalbą. Norėčiau priminti, kad mūsų laikinojo komiteto e, mandatas buvo pratestas iki birželio mėnesio pabaigos. Buvo gruodžio mėnesį pateiktos pirmosios išvados ir štai dabar savo išvadas galutinės jau pateiksime Liepos mėnesio pabaigoje pasitaiso pirmininkas. Norėčiau priminti, kad balandžio 28 dieną rengiame darbo grupės posėdį dėl tam tikrų studijų, kurių buvo paprašyta atlikti mūsų politikos departamento. Ir noriu priminti, kad šios dienos posėdis bus papildytas kito tarp parlamentinio posėdžio kuriame dalyvauja 28 valstybių narių atstovai ir a, e, kitų parlamento atstovų yra apie 80 EBPO, kurie yra įtraukti į darbą rengiant rekomendacijas dėl taip vadinamojo BEPS veiksmų plano. Gegužės antrą Paryžiuje, mažiau negu po mėnesio, ten bus rengiama diskusija. Turėsime galimybę tarp europiečių pasikeisti nuomonėmis, mūsų e, pasidalinti įspūdžiais, požiūriais su kitų šalių atstovais, kurie dalyvauja šiame procese. Turime patvirtinti mūsų ankstesnių posėdžių protokolus kovo 14-15 dienos ir kovo 21 dienos, jeigu prieštaravimų nebus iki posėdžio pabaigos dėl šių protokolų, jie bus laikomi patvirtintais. Keletas įvadų žodžių. Norėjau priminti šio posėdžio tikslą ir kontekstą, kuriam esant vyksta šis posėdis. Ačiū Piteriui Duzenbergui, kuris yra nuolatinio finansų komiteto vadovas iš Olandijos atstovų rūmų. Esame abu vadovaujantys žmonės, visą popietę kolega čia pasilikti negalės, tačiau jo dalyvavimas čia labai svarbus. E Dabar e, pirmininkauti Olandijai, tai yra mūsų pirmininkaujančios valstybės atstovas, kad jo buvimas tikrai yra ypatingai svarbus mūsų posėdėje. Dar kartą noriu padėkoti visiems už atvykimą į posėdį. Norėčiau pasakyti, kad iš 20 atstovaujamų parlamentų 10 atstovauja pirmininkas arba vicepirmininkas. Kiekvienam iš finansų komitetų pirmininkų bus skiriama po penkias minutės pasisakymui. Norėčiau taip pat padėkoti nacionaliniai Prancūzijos asamblėjai ir Junktinės karalystės bendruomenių rūmams, nes jie mums atsiuntė parengiamuosius rašytinius pranešimus, kurie egzistuoja ir elektroninė forma e-meeting puslapyje norėčiau pakviesti kitų parlamentinių asamblėjų atstovus po šio posėdžio, e, jeigu jie to nori, mums pateikti taip pat komentarus ir raštu. Bendra mintis, kaip jūs teisingai supratote, yra išsiaiškinti, ką mano nacionaliniai parlamentai po tų visų patvirtintų teisės aktų ar pateiktų teisės aktų siūlymų e, kovai su daugia nacionalinių įmonių sukčiavimu mokesčių slėpimu buvo e, iš pradžių liukslyk skandalas, dabar netaip seniai išgirdome apie kitą skandalą. Vadinamieji Panamos dokumentai buvo paskelbti E, čia labiau kalbama apie privačių asmenų mokesčių veigimą, ne, ne įmonių. Įmonių atveju svarbu užtikrinti fiskalinį teisingumą ir tinkamą konkurenciją tarp įmonių, kad ji būtų teisinga, nes tai yra gyvybiškai svarbu, kad teisingai tvarkingai veiktų vidaus rinka tarp 28 valstybių narių, tai taip pat svarbu mūsų konkurencingumui visos planetos lygių. Taigi buvo pateiktos rekomendacijos. G20 ir EBPO pereitų metų pabaigoje pateikė savo siūlymus, ES pirmąjį sprendimą šioje srityje priėmė pirmininkaujant Luksemburgui, buvo primta direktyva dėl e, tarpusavio keitimosi e, duomenimis Eurolinks vadinamasis. Antras siūlymas buvo pateiktas Europos komisijos, buvo priimtas namasis ATAP paketas. Dabar yra atliekamas tyrimas ministrų taryboje, pirmininkaujantis Niderlandai vadovauja šiam darbui. Europos parlamentas pateikė savo rekomendacijas, mes jas nusiuntėm ten, kur jos turi atsirasti ir pasakėm savo nuomonę dėl taisyklių, kurios galėtų būti taikomos ES viduje, pavyzdžiui, dėl mokesčių e, dydžio skaičiavimo, taip pat pareiškim savo nuomonę ir dėl pasaulyje taikomos, taikomų taisyklių. E, tuos rekomendacijas parengė BPO. Taigi, laukiame Europos komisijos siūlymų paketo dėl šių dalykų antroje šių metų pusėje. Šiomis temomis Europos parlamentas nėra tiesiogiai kompetentingas. Nacionaliniai parlamentai čia yra tiesiogiai atsakingi už šią sritį, tačiau mes manome, kad turime pareigą surenkti štai tokias progas, kad kiekvienas iš jūsų galėtumėte turėti galimybę pasikeisti idėjomis, siūlymais, išsakyti nuomonę, tarpusavį padiskutuoti. Ir tuo būdu mes galime jums geriau padėti suvokti tarptautinę ir europinę dimenciją tų nacionalinių pasirinkimų, kuriuos jums teks padaryti. Kiekviena šalis priims sprendimus dėl savo mokesčių politikos. Ir tai yra tas rytis, kalbant apie europinės taisyklės, kur sprendimai turi būti paimami balsų daugumą. E, jokios, jokia šalis e, nebus palikta nuo šaly ir turės sprendimus, sprendimus priimė dalyvauti jos parlamentas ir vyriausybė. Tai štai, toks yra kontekstas, mums atrodo, kad e, šie klausimai labai svarbus, mums reikia sutarimo dėl kuo daugiau temų ES viduje, kad kitų partnerių atžvilgių, jungtinių valstybių ir BPO šalių partnerių atžvilgių, turėtume bendrą poziciją visais atvejais, kai tai yra įmanoma. Mes ketiname nusiųsti mūsų komiteto delegaciją Junktinės valstijas e, gegužės mėnesio viduryje ir palaikome santykius su atitinkamomis tarnybomis JAV, kad amerikiečiai taip pat dirbtų e, prie ABPO rekomendacijų ir kad galėtume kuo greičiau pasikeisti nuomonėmis, kad galėtume jiems išdėstyti savo mintis šiuo klausimu. Šią popietę pakviesiu pirmiausia poną Duisenbergą pateikti savo įvadą, paskui generalinis direktorius e, atsakingas Europos komisija už fiskalinės problemas ponas Quest, kuris štai čia yra tribūnoje, pateiks uh, šiek tiek informacijos apie kontekstą to, kas buvo primta Europos komisijoje. Ir penkias minutės suteiksime galimybę pasistatyti kiekvienam iš keturių e, komitetų pirmininkų, kurie pagerbė mūsų savo vizitu čia. Italijos senatas, Graikijos parlamentas, Vengrijos parlamentas ir Lenkijos senatas atsiuntė savo biudžeto komiteto, mokesčių komiteto pirmininkus. Na, o Taip jau būna, kad pasisako pirmininkai, o jūs visi turite gavę formuliarus, kur gali, kurių pagalba galite paprašyti žodžio. Paskui kalbės du atstovai iš nacionalinių parlamentų ir vienas iš Europos parlamentų. Tokia tvarka, o dabar žodis ponui Duisender. Prašau. Merci. Uh, thank you, Mr. Lam. Ačiū, ponė Lamasūrai, mėly kolegos, ponios ir ponai. Pirmiausia, dėkoju čia savo kolegai Alaną Lamasūrų už tai, kad jis organizavo susitikimą su nacionaliniais parlamentais ir pakvietė mane, kad pasakyčiau įžanginę kalbą. Per pietų pertrauką turėjom progos pasikeisti pirmomis mintimis apie šiandienos posėdžio tematiką. Jau dabar man aišku, kad šis posėdis yra organizuojamas pačiu laiku, ne tik E, todėl kad Europos komisija paskelbė keletą labai svarbių e, komunikatų praeitomis e, savaitėmis, bet taip pat išiškėjo pranešimai apie Panamos dokumentus. Taigi šiandien mes kalbame apie labai rimtus dalykus. Aš esu įsitikinęs, kad Europos Sąjungos parlamente labiau negu kur kitur tokie klausimai kaip e, mokesčiai yra darbotvarkės prioritetiniuose sąrašuose. Aš kaip Niderlandų parlamento atstovas norėčiau pasidalinti uh, Olandijos vyriausybės politikos kryptimis ir taip pat pristatyti, kaip Olandijos atstovų rūmai vertina šias problemas. Pirmiausia, parlamentas. Praėjusiu metu uh, E, birželio antrą dieną Niderlandų parlamentas prieėmė labai aiškę poziciją dėl e, tarptautinių įmonių mokesčių vengimo. E, išlaikant patrauklę investicinę atmosferą tarptautiniai verslui Niderlanduose. Niderlandų vyriausybė yra pasiryžusi glaudžiai bendradarbiauti su SBO ir ES kitomis valstybėmis, kad būtų kovojama su mokesčių vengimu. Uh, Tame laiške, tame pozicijos rašte buvo parašyta, kuriuose kryptyse reikėtų imtis pirminių veiksmų. Visų pirma, turi būti stiprinamas skaidrumas. Pavyzdžiui, kai kalbant apie keitimas informaciją tarp mokesčių inspekcijų ir mokesčių inspekcijos priimamų sprendimų pasikeitimo tarpusavėje. Kitas dalykas, turime įmonių kainų E, skaidrumą užtikrinti ir taip pat turime užtikrinti egzistuojančių mokesčių sutarčių laikymasi ir mokesčių inspekcijų pajėgumą dirbti. Kitas dalykas, kaip aš jau sakiau, kovoti su mokesčių sukčiavimu reikia tarptautinių lygmenių, imantis griežtosios teisės priemonių. Pavyzdžiui, kai kalbame apie hybridinės sistemas, e, kai kalbame apie sutarčių pažeidimus ir preferencinių režimų nustatymą, su tuo reikia kovoti. Niderlandai e, nori sustiprinti savo politiką, e, pasiteldamas dvišalių mokesčių sutarčių tikslą arba vadinamųjų mokestinių nuosprendžių sprendimų sistemą. Kai jas buvo paskelbė BEPS pranešimas spalio 5 dieną, Niderlandų vyriausybė dar kartą patvirtino savo paramą tam susitarimui. E, tas, e, tai parodė BPO bendrus standartus, stengiantis sustiprinti skaidrumą tarptautiniu mastu. Taip pat yra užtikrinta e, ats sąskaitų apie kiekvieną valstybę sistemą. E, kaip pirmininkaujanti Europos tarybai valstybė, Niderlandai dabar siekia e, kompromisų ir tinkamų sprendimų visoms valstybėms, kurios nori tas problemas spręsti e, išlaikant vienodas veikimo taisyklės ir patrauklumą tarptautiniam verslui. Antras dalykas - Niderlandų atstovų rūmų reakcija. Niderlandų atstovų rūmai ėmėsi e, daug pozicijų, kuriams suformavo daug pozicijų, kuriams pritarė dauguma. Išskirsiu šešis konkrečius pasiūlymus, kurie buvo patvirtinti parlamente. Turbūt tai bus svarbu šiandienos diskusijai. Visų pirma, atstovų rūmai ragina vyriausybę sukurti planą, kad būtų galima išlaikyti Niderlandų investicinį patrauklumą tarptautiniam verslui. Ir tai turi būti daroma atsakingai Antras dalykas, atstovų rūmai prašė, kad būtų e, padalintas į skirtingas dalis kovos su mokesčių sukčiavimu paketas. Į dvi dalis pirmiausia turėtų būti padalinta - į EBPO dalį ir ES dalį. Tai atitinka Vokietijos pasiūlymą, kuris buvo išdėstytas e, vasario 12 dienos e, ministrų tarybos susitikime, ECOFIN ministrų tarybos susitikime. Uh, Trečias dalykas, atstovų rūmai reikalavo, kad skirtingų komponentų poveikio vertinimas e, antibeps direktyvai būtų atliktas, tai atitiktų Suomijos, Luksemburgo, Belgijos ir kai kurių kitų valstybių pasiūlymą, taip pat išdėstytą COFIN tarybos posėdėje vasario 12 dieną. Ketvirtas dalykas, atstovų rūmai reikalauja, kad vyriausybė siektų susitarimo e, dėl at, TAF e, su e, kitomis valstybėmis per Niderlandų pirmininkavimą. Penktas dalykas - atstovų rūmai skatina vyriausybės pastangas e, gerinti ataskaitas apie kiekvieną ES valstybę. Ir šeštas dalykas - atstovų rūmai sustiprino vyriausybės pastangas kovoti su mokesiniu prieglopšiu steigimu. Ir kova su tokiu reiškiniu, kai ES juridikcijai yra priskiriamos tos e, mokesčių prieglapšių zonos. Toliau perinu prie Panamos dokumentų. Žinoma, jos nėra tiek smarkiai susijusios su tarptautinėmis bendruomenėmis, o kaip su privačiu turtu, kuris yra e, paliktas kažkur kitur. E, Daugelio atveju akivaizdžiai darome prielaidą, kad trūksta skaidrumo ir todėl turtas nėra deklaruojamas mokesčių administracijai, tai priliksta mokesčių sukčiavimui ir tokie atvejai turėtų būti nagrinėjami pagal baudžiamąją teisę. Tai yra tokia pat afera, kaip uh, bandymas nepagristomis priemonėmis sukurti tarptautiniam verslui patrauklę investicinę atmosferą. Ponios ir ponai, baigdamas aš noriu pasakyti, kad šiandien yra labai svarbu mokytis vieniems iš kitų. Uh, Ateityje bendradarbiavimas tarp mūsų išliks gyvybiškai svarbus, nes pagrindinė priežastis yra ta, kad šiandienos globalizuotame pasaulyje mokesčių sistemos nėra deramai tarpusavėje susijusios. Aš kalbu apie prekių, paslaugų ir kapitalo globalią rinką. Ir tik tai visi kartu mes galime su šia rykšte susidoroti. Ačiū. Ačiū, ponė, pir, e, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų pasisakymą ir e, jūsų e, atstovų rūmų veiklos pristatymą. Labai gerai jį apibendrinote. O dabar suteiksiu žodį ponui Steven Quest, kuris yra Europos komisijos e, generalinio direktorato direktorius. Dėkuoju, ponės ir ponai. Man labai malonu šiandieną čia dalyvauti ir aptarti kampaniją dėl e, sažiningesnės ir efektyvesnės mokesčių politikos visoje Europoje. Ir šiandieną mane pakvietė e, tam, kad aš apžvelgčiau komisijos e, darbą dėl įmonių daugianacionalinio mokesčių vengimo. Ir uh, Kaip jau turbūt matėte, e, vargu ar yra įmanoma išvengti ir ignoruoti tą audrą, kurią su, e, visai neseniai sukėlė Panamos dokumentai. E, tai yra, jie buvo atrasti offshoriniuose fonduose. Taigi keletą pastabų. Pirmiausia, kaip Panamos dokumentai parodė, matome, kad labai svarbu, jog būtų sukurtas ES ir apskritai globalus bendradarbiavimas siekiant užkirsti kelią mokesčių sukčiavimui. ES mes įgyvendiname saistančią naują struktūrą, kuria siekiama užtikrinti didesnį e, atskirų sąskaitų E, skaidrumą, taip pat galutinių naudos gavėjų ir bankų praktikos apžvalgą. Ir kai viskas pradės veikti, bus labai sunku mokesčių vengėjams pa, pa, paslėpti savo pinigus užsienyje, bent jau ES. Mes naudojame savo stiprybės kaip ES ir tuo mes pastums, paspausime tarptautinius partnerius siekda, siekiant, kad jie įvestų panašias struktūras. Ir visur E, globaliai. E, šalis stengiasi arba vilkinti laiką, arba e, atsisako laikytis bendrų mokesčių standartų. Ir dabar mes turėsime juodai sąrašą. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, kalbant apie Panamos dokumentus. Šitie nutekinti dokumentai parodo, kad tarptautinės mokesčių sistemos vis dar turi spragų ir mes turime spręsti. Ir uždaryti tas spragas, e, kuriomis siekiama vengti mokesčių. Komisija kartu su parlamentu, valstybės narėmis, EBPO ir kitais interplaniniais partneriais, ypač su G20, e, dirba kartu, kad mes sugriešintume savo priemonės. Ir čia norėčiau pasveikinti parlamentų stiprų e, įsitraukimą į šią praktiką ir pabrėžti, kad jie atlieka labai svarbu vaidmenį, siekiant išlaikyti politinį pagreitį ir toliau. Um, įgyvendinti šitą darbo atvarkę. Penktadienį ES finansų ministrai Amsterdame aptars Panamos dokumentų e, įvykio poveikį ir kaip ES turėtų reaguoti. O komisija e, ragins visus prisimti aukšto lygio politinius įsipareigojimus, kad E, mes juos paverstume realiais ambicingais veiksmais. Ir šiandieną mes, kai kalbame apie darbo tvarkę prieš įmonių mokesčių vengimą, matome daug įrodymų ir iniciatyvų, kuriomis e, mes galėtume pasiekti rezultatų. Pastaraisiais metais komisija pateikė e, ne mažiau nei tris paketus dėl įmonių mokesčių reformos. Tai buvo reaguojama į visuomenės reikalavimą užtikrinti skaidresnę mokesčių politiką. Ir mes bandėme apdengti, padengti visas sritis. Uh, E, pavyzdžiui, mes užtikriname naują skaidrumo lygmenį tarp e, valstybių narių dėl sprendimų dėl mokesčių ir e, dėl tarptautinių įmonių mokesčių informacijos pateikimo. Praėjusią savaitę mes paraginome dar labiau išplėsti šitą skaidrumą, kad viešai būtų prieinama informacija prie šalie, šalių pritaikytų, šalims pritaikytų ataskaitų. Ir būtent tą daryti ragino pats parlamentas ir mes į tai sureagavome. Taip pat mes sukūrėme teisę tai priklaus, e, saistančias kovos su sukčiavimu priemonės, e, kuriomis siekiama išvengti pelno perkelimo arba e, sukurti dirbtinius mechanizmus, kurie atskleisti Panamos dokumentais. Taip pat mes parengėme daugelį kitų e, naujų teisės aktų įmonių apmokestinimo srityje. Ir aš manau, kad e, visos šios priemonės padės smarkiai pakeisti mokesčių aplinką ES tiek verslui, tiek įmonėms, tiek pačioms valstybėms narėms. Visą tai darydami mes tengiamės susikoncentruoti ties trim pagrindiniais tikslais. E, pirmiausia, mes stengiamės užtikrinti efektyvę mokesčių politiką visoje ES. Tai yra, kiekviena įmonė savo sąžiningą mokesčių dalį turi sumokėti ten, kur uždirbamas pelnas. Ir pabrėšiu, kad mes kalbame, kai kalbame apie efektyvius e, mokesčius, apmokestinimą, mes nekalbame apie minimalius mokesčių tarifus. Mokesčių tarifai yra nacionalinis e, klausimas, mes tai gerbsime, tačiau valstybės narės e, nus, turi nuspręsti, na, koks yra nacionalinis tarifas ir jį efektyviai taikyti ir mm, kad jo e, negalima, negalima būtų paveikti agresyvę mokesčių planavimo politiką arba e, kitais politiniais sprendimais. Kitas tikslas yra sukurti vienodas e, sąlygas visoms įmonėms ir šalims ES. Šiuo metu kai kurių valstybių narių pastangos apsaugoti savo mokesčių bazę arba e, spręsti mokesčių vengimo klausimą arba E, kitos priemonės yra susilpninamos dėl to, kad yra kitų kaiminių šalių su kita, su kita e, politika. Ir mažesnės ir vietinės įmonės tada e, gyvena nepalankioje mokesnėje aplinkoje prieš pastatant jas daugia nacionalinėms konkurentėms. Ir mes pastebėjome, kad nacionalinės įmonės 30 procentų didesnę mokesčių naštą patiria nei daugia nacionalinės Mm, įmonės dėl mokesčių vengimo mechanizmų. Taigi mes tengiamės užkirsti tam kelią, siekiame užtikrinti e, sąžiningą rinką visiems ir vienodas sąlygas visiems. Ir mūsų, e, taigi čia periname prie trečiojo tikslo, mes turime paskatinti e, didesnį konkurencingumą mūsų bendrojo rinkoje. Dabar bendros mokesčių taisyklės yra ne tik, kad nėra atnaujintos, jos yra labai skirtingos įvairiose valstybėse narėse ir todėl yra daug galvos skausmo, daug administracinės naštos ir taip pat e, teisinio ne, neužtikrintumo. Stabilumas, užtikrintumas ir verslo. Um, lengvumas labai vertinamas visų įmonių e, konkurencingoje aplinkoje. Tačiau mes tai galime užtikrinti valstybės narės tik tai tada, jeigu mes e, dirbsime kartu, siekdami užtikrinti tinkamą įmonių pelno mokesčio politiką. Ir valstybės narės e, dabar jau yra įdėgusios BEPS projektą. Tai yra didžiulis pasiekimas ir valstybės narės turi E, vadovauti šito priemonių ir gyventi, šito pavyzdžio ir gyventi priemonės labai greitai. Tačiau valstybės narės pačios mes turime atsisakyti tos idėjos, kad valstybės narės pačios susiras savo sprendimus, nes e, jeigu turėsime 28 skirtingas sistemas, tai nacionaliniai teisės aktai kirsis ir sukursime taip dar naujų kliučių verslui. Kadangi ES yra bendroji rinka ir turi savo precedento teisę ir e, laisvės numatytą sutartise, mes negalime šito fakto ignoruoti, todėl mums reikia bendro požiūrio. Todėl mes kūrėme visas šitas naujas iniciatyvas, artimai bendradarbiaudami su ES parlamentu parlamentu ir nacionalinėmis e, valstybėmis. Aišku, mes turime atsižvelgti ir į tai, jog mokesčių politikoje turi būti išlaikyta pusiausvėra. Mes pripažįstame valstybių narių suverenumą. E, jos turi sukurti ir gyventi savo mokesčių režimus. Ir čia mes visiškai e, gerbėme subsidiarumą ir proporcingumą ir labai atsargiai rinksimės tinkamiausius instrumentus, įgyvendindami savo bendrą darbo tvarkę siekiant sažiningos ir sąžiningos mokesčių sistemos. Ir kartais mums reikės sąstančių ES teisės aktų, ypač jeigu kils pavojus bendrai rinkai. E, arba jeigu kažkoks bus tik tai tarp, tarp, tarp nacionalinis klausimas iškilęs. Ir šiuo atveju mes su valstybėmis narėmis esame sutarę dėl kovos su sukčiavimu priemonės, kurias pristatėme sausio mėnesį. Tačiau kitose situacijose mes optima, re, rekomenduosime valstybėms narėms optimalius sprendimus ir paliksime joms lankstumą, e, tai įgyvendė nacionaliniu e, lygmeniu. E, taip buvo, pavyzdžiui, su rekomendacijomis dėl kovos su piknaudžiavimu E, priemonėmis ar e, dvišalėmis mokesčių sutartimis. Kartais um, efekti, kartais koordinavimo užtenka tam, kad mes pasiektume savo tikslų ES lygmenį. Pavyzdžiui, 2015 metais valstybės narės savanoriškai įsipareigoja gerbtis naujas patentų um, patentų taisyklės ir e, e, taip pat e, naujų, naujus duomenys dėl mokslinių tyrimų ir plėtros ir dėl mokesčių, mokesnių kreditų. Manau, kad kol kas mums vis, viskas vyksta sėkmingai. Taigi, aš trumpai norėjau Jums apžvelgti, kokia ambicinga Europos komisijos darbo tvarkė siekiant gyventi bendrą konsoliduotą įmonių mokesčio bazę. Taip pat mes E, mes ketiname, kad e, šis pasiūlymas bus pateiktas e, netrukus. Ir komisija gali siūlyti pas, pake, pasiūlymus, sprendimus, tačiau jeigu jie nebus įgyvendinti, niekas nepasikeis. Todėl mums reikia artimai bendradarbiauti visoms suinteresuotams pusėms. Europos parlamentas turi būti labai pager, pagerbtas ir pagirtas, nes tai yra variklis kuris suteikia politinį pagrindį, pagreitį. O nacionaliniai parlamentai taip pat yra labai e, įtakingi. Ir mes pastengsime jūs išnaudoti maksimaliai. Išnaudosime politinio dialogo galimybę tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Nes jūsų politinės rytis jūsų nacionalinėse Um, ša, e, valstybėse gali padėti įgyventi šias ambicingas priemonės. Ir noriu dar kartą pabrėžti, kad Europos komisija labai mielai išklausytų jūsų patirties ir naujų idėjų apie ES politikos, e, mokesčių politiką, todėl nedvėjodami krypkitės į mus dėl dialogo, kai turėsite tą, tam galimybę. Na ir aš labai noriu išklausyti jūsų m, išreikštų idėjų šiandieną. Dar kartą noriu padėkoti ponui Lamasur už šį organizuotą posėdį. Ačiū, ponė generalinė direktorių. Dabar perėsime prie keitimusi nuomonėmis po keturių dalyvaujančių komiteto pirmininkų, kai jie pasakys, sutiks žodį tiems, kas jo norės. Tad prašau visų teikti prašymus pasisakyti raštu, jūs gavote e, tam tikras formas. Ir kaip jau sakiau, suteiksiu žodį dviems nacionalinių parlamento atstovams ir paskui vienam Europos parlamento atstovui ir taip toliau. Dabar žodis ponui Kristos Galės. Jis yra iš Graikijos finansų ir biudžeto pusiausvyros komiteto vadovas. Penkios minutės jums pasisakymų, prašau. Štai, matome jau, kur yra ponas Gėlės. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Gėlės. Šiandien diskutuojame labai svarbę temą, labai rimtą temą, dėl kurios atsirado daug problemų ES valstybėse ir pasaulyje apskritai. Mokesčių vengimas, kapitalų slėpimas visame pasaulyje yra didžiulė problema. Problema mūsų šalims. Tai taip pat skatina ir nesažininkos konkurencijos įsigalėjimą. Koks tikslas būtų siekti pelno tiems, kurie mėliau jį slepia ir nemoka mokesčių. Euro įvedimas ir kitų sprendimų prieimimas buvo pakankamai skylėtas, kai dėl Panamos dokumentų. Taip, tai yra dar vienas skandalas, tai yra dar vienas didžiulis atvejis, kai slepiami mokesčiai. Na, o šiandien turime puikią progą apie tai padiskutuoti ir pakalbėti apie bendrus vardiklius susijusių su netiesioginės mokesčiais. Pridėtinės vertės mokestis turėtų būti visur panašus, kad turėtume tam tikrų bendrų vardiklių, minimalių ir maksimalių, kad baigtųsi ES valstybėse nesažininga konkurencija. Čia turime dvi problemas ES tarp mūsų šalių ir išorėje. Tie tos mokestinės priebėgos ir sukuria nesažininką konkurenciją, sukelia didžiulės problemas šalims, kur slepiančių mokesčių yra daug. Pavyzdžiui, mano šalyje, Graikijoje ta problema yra labai aktuali, kaimininėse šalyse, kur, ap, kur mokesčiai mažesni. E, e elgiamasi taip, kaip mokesčių priebogose. Ir tai reiškia, kad mano šaliai yra sunkiau surinkti mokesčius. Dėl to e, slepiama, slepiamas pelnas ir kuriamos tos mokesčių slėpimo schemos. Europos komisija turėtų reaguoti į tokią situaciją ir numatyti taisyklės, kurių dėka būtų užtvenktos tos e, upės kuriomis dabar teka slepiami pinigai. Mūsų mokesčių sistemos turėtų būti panašios ES valstybėse, kad galėtume pasiekti tikro politikos, fiskalinės politikos harmonizavimo ir kad ES galiausiai atitiktų savo kuriejų viziją. Gerbiami kolegos, Keitimasis informacija turėtų vykti labai greitai, turėtų būti tiesioginis. Kai dėl įmonių veikimo ES viduje, čia vėlgi turėtume sukurti bendrą duomenų bazę. Kai įmonė pradeda savo veiklą, e, to ryšio tarp valstybių narių dėka būtų galima pasinaudoti uh, bendrų duomenų bankų, ar galbūt galima būtų ir automatiškai keistis informaciją apie tą įmonių veikimą ES ir už jos ribų. Kolegos. Fiskalinė ir monetarinė sąjunga galės būti sėkmingai sukurta tik tada, jeigu nustosime dirbti atskirai, dirbsime bendrai. Antrojo etapo metu tiesioginiai mokesčiai turėtų būti panašus. Reikėtų numatyti ribinius tų mokesčių dydžius didžiausius ir mažiausius mokesčius, kad kiekviena šalis e, tuose numatytose ribose galėtų apibriežti savo fiskalinę politiką. Tačiau tai bent jau reikštų ir būtų signalas kitiems, kad ES laikosi vieningų veiksmų siekdama kovoti su mokesčių slėpimu. Negalime pasitenkinti tik direktyvos prieimimu, reikia saisančių sprendimų, kurias taikytų visos valstybės narės. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, ponė pirmininkė. Dabar žodis e, ponui Masimo Muketi. Jis yra e, iš Italijos senato, iš priekybos ir pramonės komiteto. Jums taip pat penkios minutės. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. sausio 28 dienos komunikate Europos komisija žada kovoti su mokesčių slėpimu, su jų vengimu, kurio, užsi, kurio užsijima daugianacionalinės įmonės, nes jos taiko mokesčių optimizavimo schemas, jos renkasi e, teisinę sistemą, kurioje valstybės spręsti ginklus, e, ginčius, atsiprašau, ir e, E, jos visokiais būdais stengiasi išvengti tradicinio apmokestinimo. Jų tikslas pelnus perkelinėti iš vienos šalies į kitą, remiantis e, tais teisės aktais, kurie netokie reiklus tam tikrose šalyse. Svarbu užtikrinti mūsų visos organizacijos stabilumą. Europos komisija rekomenduoja valstybėms narėms nesimti vienašališkų veiksmų. Ir aišku, kodėl taip yra siūloma. Ogi todėl, kad bus susitinkama su JAV atstovais ir su ABPO atstovais. Tačiau rekomendacijose komisija galėtų kalbėti bent jau apie tarptautinių organizacijų e, tokį inertiškumą, nieko nedarimą, apie interneto panaudojimo kovai su mokesčių slėpimu. Jeigu nebus saistančių dalykų, vėl viskas bus tik priedanga, viskas liks tik žodžiais. Manau, kad galima pasiekti, kad reikalui esant prokuratūra imtųsi nagrinėti vienus ar kitus atvejus. Google, Amazon, Facebook ir, ir kiti tyrimai Italijoje sustiprino mokesčių institucijos pozicijas buvo skirtos administracinės nuobaudos, finansinės labai rimtos nuobaudos. Čia mes kalbame apie šimtus milijonų eurų. Kai kurios daugia nacionalinės įmonės nori tiesiog susitarti gražiuoju ir sumokėti tas baudas. Svarbu, kad nacionalinė politika būtų tinkamai remiama. Tačiau tai sukelia tam tikrų abejonių Europos Sąjungoje. Be abejo, teisingumas, teismai gali priimti sprendimus, tačiau mums reikia politikos. Šiandien yra tokių neskaidrių organizacijų, kurios padeda perkelti ir paslėpti pelną į kitas šalis. Nėra jokių abejonių dėl to, kad nuolatinės tos struktūros, kurios mokesčių bazė numato, egzistuoja ilgus metus. Šiandien matome, kiek kainuoja mokesčių perkelimas į kitą šalį. Yra visa eilė įvairiausių neformalių susitarimų ir formalesnių susitarimų Tačiau dabartinė apibrieštis niekaip ne, neapima tos savokos tiksliai, kas tai yra daugia nacionalinė įmonė. Tuo tarpu daugia nacionalinės įmonės laikosi agresyvos mokesčių planavimo politikos. Jos savo veiklą išmėto po įvairias šalis, o mokesčius moka internetu, jos gali savo pinigus perkelti ir į mokestinės priebėgas už ES ribų. Jeigu į savo šalį pritraukiame vieną ar kitą įmonę, tai tai negali kompensuoti to žalos, kuri padaroma vengiant mokesčių, slepiant pajamas, ir, nes tai sukuria nesažinką konkurenciją šalyje, tai sukuria netikrumą. Ypač jeigu į tokias situacijas niekaip nesikiša teismai. Tai neskatina tarp valstybinių investicijų. Italijos senatas pateikė vyriausybei rekomendacijas. Svarbiausia mintis yra tokia - įvertinti, ar šiandien nereikėtų patikrinti veiklą internetu, kur, kur sąskaitos įrašomos Italijoje, bet visi mokėjimai vykdomi užsienyje. Ir tuomet įmoniai būtų siūloma arba sumokėti PVM Italijoje, e, kuris siektų tam tikrą skaičių procentinių punktų, arba ta įmonė turėtų sumokėti papildomus mokesčius, kurie siektų 26 e, procentus. Toks būtų pelno mokestis. Tai, tai tokios sumos būtų pritaikomos skaičiuojant nuo tų sąskaitų, kurios buvo išrašytos klientui. Italija, kaip ten bebūtų, kol kas nesima jokių individualių iniciatyvų. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar suteiksiu žodį pirmininkui Erik Bonky, kuris yra Vengrijos parlamento ekonomikos komiteto pirmininkas. Sūt. Ačiū, ponė pirmininkė. ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, Vengrijos parlamento ekonomikos komiteto e, vardu noriu padėkoti už tai, kad e, pasikvietėte mane e, šį renginį ir galiu su jumis pasikeisti nuomonėmis. Malonu tai daryti su kitų ES valstybių atstovais. Mūsų nuomonė mokesčių vengimo klausimas ir kovos su mokesčių vengimu problema yra nepaprastai svarbi Tai yra labai rimtas iššūkis nacionaliniams parlamentams. Tarptautinės bendrovės naudojasi sudėtingomis mokesčių struktūromis ir gali nukreipti pajamas iš e, tos vietovės, kur jos gaunamos kitur. Kaip jau sakė prieš mane kalbėjusiai, svarbiausia yra E, svarbiausia yra bandyti kovoti su mokesinės bazės apkarpimais. Reikia apibendrinti e, įmonės, apie, apmokestinti, aš prašau, įmonės ten, kur vertė yra sukuriama. Pateiksiu pavyzdį. Vengrijoje e, vietinis pramonės įmonių mokestis buvo probleminis, nes uh, E, nemažai veikia įmonių turinčių daug būstinių skirtingose valstybėse. Tos įmonės vartojosi palankiausiamis mokesčių sistemomis, kad mokėtų kuo mažiau. Mums pavyko užkirsti kelią tokiams įpročiams ir įmonėms mokesčiai būdavo uždėtami ten, kur buvo sukurta vertė priklausomai nuo to, kokie mokesčiai yra taikomi tame kaime ar tame regione. Mūsų nuomonė e, turi būti užtikrintas e, valstybės mokesčių taisyklių laikymasis. Bet kaip jau sakė kolegos iš Italijos ir Niderlandų, reikia sukurti palankę mokestinę aplinką. Tokia, tokią aplinką, kuri neskatintų įmonių išnešti pelno iš valstybės. Kai kalbame apie 500 milijonų forintų turtą, turime žinoti, kad įmonė 19 procentų mokesčių turės sumokėti nuo tokios sumos. Mūsų nuomonė tai sukuria pakankamai gerą verslo mokestinę aplinką. Labai svarbu, kad mokesčio administracija keistųsi informaciją ir kad e, kova su mokesčių sukčiavimu ir keitimas informacija būtų efektyvesni. Kolega iš Italijos kalbėjo apie pasaulinės internetinės bendrovės ir jų apmokestinimą. Tai yra nepaprastai svarbu, ypač kai kalbam apie tokias įmonės, kurios e, vykdo sunkiai susekamas, susekamas su, e, prekių ir paslaugų operacijas. Ir tada būna labai sunku uh, apmokestinti įmonę toje valstybėje ar tame regione, kurioje buvo gautas pelnas. Vengrija remia veiksmų su koordinavimą su kitomis valstybėmis narėmis, taip pat ir su SBO, e, BPO valstybėmis, atsiprašau. E, norėtumėm, kad būtų sukurta gera e, bendradarbiavimo aplinka, kuo greičiau, be abejo, nacionalinių vyriausybių kompetenciją reikia apsaugoti. Vengrijos vyriausybė ir parlamentas siekia peržiūrėti įvairiausias taisyklės ir reglamentus, kurie turi būti patobulinti, kad besimamas priemonės būtų veiksmingesnės. Vadinasi, turime sukurti taisyklės ir teisės aktus, kurie užtikrintų e, vienodą kompleksinę uh, mokesčių aplinką, kurioje nebūtų galima sukčiauti mokesčiais. E, Vengrijos parlamentas ir vyriausybė ES teisės aktus perkels į savo nacionalinę teisę. Kita vertus, aš norėčiau pabrėžti, kad e, toks bendradarbiavimas negali kirstis su nacionalinė mokesčių kompetencija. Tačiau skaidrumas yra gyvybiškai svarbus. Mes Vengrijoje jau ėmėmės žingsnių šioje srityje. Pavyzdžiui, e, kai kalbame apie internetinę kasų sistemą apmokė, ir e, gerą apmokestinimą internetinių operacijų. Sėkmės visiems, ačiū. Labai ačiū. O dabar aš suteiksiu žodį Gregor Beretski, kuris yra Lenkijos Senato biudžeto ir fina, viešųjų finansų komiteto pirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vokiečių. Pačioje pradžioje aš norėčiau padėkoti pranešiai pirmininkui už suorganizuotą posėdį. Ir taip pat dėkoju Niderlandų pirmininkui už tai, kad jūs dabar nagrinėjate šitą svarbę problemą ir ieškote sprendimų. Tas faktas, kad didelės daugia nacionalinės įmonės išnaudojo visas galimybės, kad išvengtų mokesčių. Lenkijoje vertinamas visuomenės labai neigiamai. Pavyzdžiui, didelių prekybos tinklų apmokesnimas, jie faktiškai nemoka mokesčių arba labai mažai moka. Per paskutinį rinkiminį laikotarpį apie tai buvo daug kalbama ir dabartinė valdančioji koalicija tuo remdamasi lai, galėjo laimėti rinkimus. na, visuomenės geroviai e, dabartinė mokesčių politika neduoda didelės e, naudos. Labai svarbu, kad Europos komisija imtųsi e, veiksmų, kad ES būtų sukurta sąžininga įmonių pelno apmokesnimo sistema. Tam reikia gero bendradarbiavimo tarp ES valstybių narių ir Europos komisijos. Pavyzdžiui, Europos komisija dabar siekia, kad įmonių pelnas būtų apmokestinamas ten, kur įmonė vykdo savo ekonominę veiklą. Tai yra ten, kur sukūriamas pelnas. Toliau. Europos komisija taip pat minėjo kitas rytis, kurias vertiname labai teigiamai, tačiau tik reiktų pasakyti, kad uh, kai kurios veiklos rytis yra labai kompleksiškos, e, jos e, gali smarkiai įtakoti atskirų valstybių narių ekonomiką ir e, gali užtikrinti, gali privesti prie to, kad būtų labai sunku įgyvendinti šitą sistemą, pavyzdžiui, CCCTB sistema, bendra konsultuotojos įmonės pelno bazės sistema. Taip pat labai svarbu E, tinkamai įvertinti e, tos sistemos e, efektyvumą. palaipsniui. Todėl labai svarbu toliau išanalizuoti šitą klausimą ir atlikti labai svarbę konkrečią analizę. Pavyzdžiui, kokioms įmonėms, e, kokiai kategorijai įmonių tai turėtų būti taikoma. Taip pat um, Lenkija yra prieš tokius sprendimus, kurie apriboja uh, paslaugų laisvę. Mano ankstesni uh, kalbėtojai uh, kalbėjo apie tiesioginių mokesčių harmonizavimą, tačiau mes turėtume priminti, kad būtent valstybės narės yra kompetentingos už, už tiesiog, e, ir atsakingos už tiesioginius mokesčius. Todėl tai turi būti ne įpareigojimas, o tik pasiūlymas. Taip pat džiaugiamės tuo, kad Europos Komisija yra pateikusi teisės aktų pasiūlymų, tačiau juos reikia toliau aptarti ir sistemiškai išanalizuoti. Lenkijai tam reikės ilgesnio laikotarpio, kad galima būtų atlikti išsame analizę. Na ir galiausiai mes esame už tai, kad e, būtų įvesta direktyva dėl automatinio e, informacijos pasikeitimo, e, kaip numatyta atskiruose šalių ataskaitose. Ir taip pat pasisakome už tai, kad reiktų palaikyti visus iškeltus tikslus dėl veiklos. Ačiū. Ačiū, dabar aš kreipiuosi į pranešimų rengėjus. Jie du ir aš tikiuosi, kad kiekvienas po dvi minutės kalbės, pristatys, ko tikisi iš šios diskusijos ir kokius e, akcentus norėtumėt pasiūlyti. Čia man. Jeppe Kofat. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš kaip vienas iš pranešėjų noriu padėkoti e, kad e, nacionalinių parlamentų nariai, netaupydami laiko, atvažiavo čia aptarti tokį svarbiai temą, aš labai dėl to džiaugiuosi. Ir taip pat noriu pasakyti, kad labai įdomu čia kalbėti apie nacionalinę kompetenciją rinkti mokesčius, nustatyti mokesčių tarifus, bet tuo pat metu suvokti, kad pasaulinėje arenoje egzistuoja tokie reiškiniai kaip mokesčių vengimas, mokesčių sukčiavimas ir su tuo turi susidoroti valstybės narės. Čia kalbu ir apie uh, Panamos dokumentus, ir apie kitus uh, kitas mokesnės prievėgas. Man atrodo, kad mums ir Europos ir nacionaliniams parlamentarams svarbus uždavinys yra užtikrinti, kad mes atgautumėm parlamentų galę e, užtikrinti reikalingą mokesčių surinkimą, e, surinkimą ir užtikrinti mokestinį teisingumą ir įmonėms ir pavieniams piliečiams valstybėse narėse, kaip šiandien yra, jau komisija sakė. Pažvelkime vieną pavyzdį mokesčių našta mažai ir vidutiniai įmoniai yra 3, 13 procentų didesnė negu tarptautinėms įmonėms. De facto tai sukuria nesažininką konkurenciją labai, labai dideliai mūsų visuomenės daliai. Mažos ir vidutinės įmonėsgi sukuria daugiausia darbo vietų Europoje. Ir e, to, tokių įmonių mums labiausiai reikia. Kitas dalykas, kalbant apie Panamos dokumentus, ne mes e, turim turbūt e, tokias problemas svarstyti, bet aiškiai pareiškime, kad reikia užtikrinti skaidrumą, bendradarbiavimą tarp valstybių narių, e, turi būti valstybių narių jurisdikcija siekiant veiksmingo apmokestinimo politikų suderinta. Užtikrinkime, kad Europoje sukūriamos taisyklės būtų veiksmingai priimamos visur. Tik dvi minutės man skirtos pasisakyti, aš laukiu diskusijos šią temą, aš manau, kad mes visi siekiam bendrų tikslų šiuo klausimu ir kiekvienas e, problematiką galim iš savo perspektyvos aptarti. Panamos dokumentai tam tikrą prasme mums padės suprasti aktualiją, kaip ir Swiss Leaks, Šveicarijos dokumentų nutekėjimai. O aš kaip pranešėjas išklausysiu jūsų klausimų ir komentarų ir pabandysiu paskui sureaguoti. Ačiū dabar kitas pranešėjas Mike, Mikaelis Toireris. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos iš nacionalinių parlamentų. Visų pirma, noriu pabrėžti, Kaip svarbu, kad jūs šiandien čia dalyvaujate. 19 valstybių narių dalyvauja, tai yra puikus skaičius. Manau, kad kažką pasieksime tik jeigu sutelksime jėgas. Kaip e, taksė 1 ir taksė 2 pranešimų rengėjas, noriu pabrėžti, kad taksė 2 jau padarė daug svarbių išvadų. E, viena iš svarbių išvadų yra ta, kad 28 e, nacionalinių uh, E, mokesčių sistemų, kurios dažnai yra per daug sudėtingos e, derinys, jau anksčiau yra e, sukūręs rimtų spragų, kuriomis pasinaudoja tarptautinės, multinacionalinės bendrovės daugiausiai. Ir jeigu mes norim tą procesą sustabdyti, turime sukurti bendrą rinką, kurioje būtų užtikrintas kapitalo judėjimo, laisvas kapitalo judėjimas su bendromis taisyklėmis. Ir mes turėtumėm ieškoti uh, ES mastu teisės aktų privalomų dėl automatiško keitimos informacija ir taip pat turime sukurti bendrą konsoliduotą mokesčių bazę, ją įgyvendinti, kad konkurencija nebūtų kuriama e, sugriaunant bazę, keičiant mokesčius, bet e, turėtume kalbėti apie sistemų tarifų suderinimą. E, E, negalime kalbėti apie išorės matmenį tik tai, tai yra vienas iš seniau užsilikusių problemų, yra daug mokesčių sutarčių, kurios leido atsirasti mokestinėms prieigoms, dabar, kaip žinia, pradėti baudžiamieji tyrimai tuo požiūriu, o dėl Panamos dokumentų mes rekomendavome, kad kiekvienas e, pelningas Kiekviena pelno dalis, kuri patenk, iš, išplaukia iš ES, turėtų būti apmokestinama e, galbūt e, toje vietoje, kur gaunamas tas pelnas, arba toje vietoje, per kur ją bandoma išvežti. Aš e, skatinu dabar jūs dalyvauti diskusijoje, tikiuosi, kad rasime bendrą požiūrį, kad būtų galima veiksmingai gyvendyti BEPS projektą. Įdomu yra pastebėti tai, kad nacionaliniams interesams iškils pavojus, jeigu bus taikoma agresyvi mokesčių vengimo sistema. Dėkoju. Dabar pereisim prie keitimusi nuomonėmis ir pirmiausia suteiksiu žodį dviejų šalių atsiuntusių rašytinius pranešimus atstovais. Lordas David von Stanford, kai vis pirmas, e, bendruomenių rūmai atsiuntė mums šį pranešimą Tad Lordui Davis suteiksime žodį. Mums didelė garbė matyti jį savo posėdėje. Puiku matyti čia seną bičiulį. Tris minutės jums. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju Jums ir komisijai ir pirmininkaujančiai valstybei už suteiktą galimybę padiskutuoti. E, norėčiau išsakyti keletą galbūt neigiamų komentarų, tačiau pabaigoje ir teigiamą pateiksiu. Aš manau, kad yra ganėtinai supainiota e, dokumentų kalba, kurie man yra pateikti. E, kai kur e, keliuose vietose kalbama apie mokesčių vengimą ir agresyvę mokesčių politiką. Iš esmės, tai reiškia tas pats, tai yra tautologija. Taigi, koks yra skirtumas tarp abiejų šių terminų? Uh, E, skirtumas yra tas, e, labai aiškus, mokesčių vengimas yra nelegalus. E, tačiau kokiais kriterijais turėtume atskirti mokesčių vengimą ir mokesčių planavimą iš kitos pusės? Ar Tai, me, tai bus teisiniai dokumentai, tai bus arba direktyva, arba rekomendacija ir todėl juos reikia suformuluoti aiškiai. Taip pat yra tam tikros praktinės e, painiavos. Kas e, sudaro tą biudžetą. E, idealiu atveju ES turėtų būti atsakinga už mokesčius, tačiau dabar ji nėra už tai atsakinga valsty, valsty, atsakingos valstybės narės. Todėl yra labai pavojinga ES konsultuoti visuomenė šiais klausimais, nes gali kilti nepagristų lūkesčių ir paskui žmonės gali nusivilti. Ir dabar e, mokesčių e, vengimas ir mokesčių apėjimas yra kiti daly, du skirtingi dalykai. Kai E, valstybės narės gali pakeisti savo mokesčių režimus. Ir, pavyzdžiui, yra bendroji e, kovos su mokesčių vengimu taisyklė, taip vadinama GAR taisyklė. E, Junktinė karalystėje, kuri yra taikoma tokiam multinacionaliniam įmonėm kaip Google ir, kit, ir kitoms. Ir dabar e, šitą e, taisyklę e, nesivadovauja teismai, tiesiog ją atideda, nes jinai yra sukurta neva kaip dirbtinė priemonė pažaboti toms įmonėms. Taigi mes kalbame apie tai, kad ne ES turėtų imtis tų priemonių, o valstybės narės. Mano teigiama mintis galbūt man kelia nerima E, tai, kad ES prisima atsakomybę už mokesčius. E, visgi ES turėtų ne atsakomybę prisimti, o e, sukurti skaidrumą. Skaidrumo priemonė būtų labai naudinga. Ir dar vienas dalykas, randame dar vieną painiavą. Jeigu pasižiūrėtume į dokumentus, pirmoji, pirmasis puslapis, pirmoji pastraipa, ketvirta dalis, čia kalbam apie tai, kad duomenys būtų atskleidžiami viešai. Taip pat kitame puslapyje sakoma, kad informacija um, susijusi su mokesčių pavedimais viešai nebus atske, paskelbiama. Tarp šių dviejų pastraipų yra painiavos. Aš manyčiau, kad informacija turėtų būti atskleidžiama viešai ir taip pat manau, kad 750 milijonų metinės apyvartos apribojimas yra per didelis. Mes turėtume apimti daugiau įmonių, ypač ypač viešųjų bendrovių ir ypač mm, kotiruojamų biržoje bendrovių. Nes jos turi daug akcininkų ir e, netgi jų klientai yra akcininkai, todėl jie visi turi teisę žinoti, ar mokesčiai yra sumokami. Tad manau, kad mes turėtume perdary, perrašyti šitas direktyvų dalis, kurios uh, yra susijusios su mokesčių reforma. Ir dar toliau mes uh, turime labiau pasigilinti tas rytis, kurios susijusios su informacijos atskleidimu ir skaidrinimu. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Pierre Lamue. Jis yra finansų komiteto vicepirmininkas Prancūzijos nacionalinėje asamblėjoje. Tris minutės, prašau. Ponas Mui, ačiū, ponė pirmininkė, džiaugiuosi tą pasiektą pažangą Europoje per pakankamai trumpą laiką. E, kur kalbama apie agresyvų mokesčių planavimą. Prieš tris metus G20 pradėjo kovos su mokesčių bazės erozija kampaniją. Jau tuo met buvo matyti, kad tai bus sunkiai Europoje nagrinėjama tema, kadangi Europos Sąjungoje e, nacionaliniai parlamentai vienbalsiai turi priimti sprendimus dėl mokestinės tvarkos. Tačiau įtraukiant nuo pat pradžių nacionalinis parlamentus į taks komiteto darbą, Manau, e, ponas Lamasūras sudarė sąlygas, e, kad darbai vyktų sklandžiai. Tai yra labai svarbu, kadangi Europa turi būti pavyzdinė įgyvendinant DEPS, kadangi rinkos sklandus veikimas, pirmiausia, užtikrinamas e, sąžininkos konkurencijos būtų. Manau, svarbu e, panaikinti tuos elementus, kurie iškraipo konkurenciją. Antras dalykas - ES vienas iš pagrindų yra valstybių solidarumas. O tai, kaip žinia, nepalieka vietos op fiskalinio optimizavimo operacijoms, nes jos labai smarkiai pakenkė fiskaliniam teisingumui Europos Sąjungoje, nes didžiosios įmonės išvengia mokesčių ten, kur, kur mažosios įmonės moka nesiginčydamos. Manau, kad BEPS įdėgymas e, bus pavyzdinis Europoje. Ir tai jau prasideda, nes Europa pažengė daug toliau už kitas šalis įdėgdama ataskaitų individualioms šalims programą. Manau, kad ES nuveiks daugiau negu nu, siūloma EBPO, o būtent bus harmonizuojama mokesčių bazė. Tai yra sena tema ES, svarbi tema, tiek aktuali e, valstybėms, kurios turi monetarinę sąjungą sudarusius tarpusavį. Ir man atrodo, kad tai yra tikrai e, pažangos pasiekti padedantis dalykas dalykas, nes tuo būdu užkertamas kelias įmonėms ieškoti galimybių išvengti mokesčių. Viskas bus daug paprasčiau įmonėms, bus daugiau skaidrumo piliečiams. Ir manau, kad tai yra iš tikrųjų viena iš svarbiausių priemonių, kuri galėtų būti pasiūlyta e, šio komiteto jam atliekant savo darbus. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Dabar žvelgiu Europos parlamento atsovus, Danutai Hupner suteiksiu žodį. Taip pat trys minutės ir jums, mėla kolegė. Dvi ar trys minutės, klausė ponia Hupner, trys minutės. Norėčiau pradėti štai nuo ko. Noriu pasakyti, kad per pastaruosius dviejus metus, kai kalbėjom apie įmonių e, apmokestinimą, mus paragino imtis darbo labai dramatiški įvykiai. Tačiau jeigu gyventume tai, apie ką kalbėjo direktorius Syvinas requestas, mes galėtume išspręsti daugybę problemų ir įveikti didžiulius iššūkius ir sutvarkyti apmokestinimo sistemas Europoje. Tai ir turėtų būti mūsų užduotis. Tema, kurią norėčiau paminėti šiandien, yra susijusi su tuo, ką minėjo Steven Quest. Tai yra pusiausvyrą tarp sprendimų, kurių reikia norint užtikrinti įmonių pelno mokesčių tvarkingą surinkimą nacionaliniu lygmeniu. E, svarbu atsižvelgti BPO rekomendacijas ir svarbu ta pusiausvyra tarp to, ką reikia padaryti nacionaliniu lygmeniu ir ką reikia padaryti ES lygmeniu. Svarbu numatyti čia reikiamas taisyklės. Ir aš norėjau pasakyti, kad teisinių priemonių turime nemažai. Tiesiog reikia sėkmingai naudotis tais politiniais instrumentais, kurie veikia daugelį lygmenų. Be abejo, bendradarbiavimas ir stebėsena taip pat turi būti precedentinio lygio. Spręsti mokestinius klausimus reikia skiriant jiems didžiulį dėmesį, užtikrinant demokratinį legitimumą. Da, Čia tas legitimumas reikalingas dar labiau negu kitų politikų srityse. Europos parlamentas europinių lygmenių priims savo sprendimus, bet jūs nacionaliniuose parlamentuose ir nacionalinių lygmenių turite užtikrinti, kad tas demokratinis legitimumas lydės visą šį procesą, kai nu, sutvarkoma e, mokesčių sistema, padaromi reikiami pasirinkimai, kad ji taptų sažiningesnė, skaidresnė ir užkertanti kelią bet kokiam piknaudžiavimui. Proceso legitimumas, e, sprendžiant na, Europos parlamentų nacionaliniams parlamentams, man atrodo, turėtų turėti tikslą sustiprinti dialogą ir vėl grįžtų prie to, ką sakė Steven Quest. Būtina, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas tarp mūsų institucijų, kad jis stiprėtų. Nacionaliniai parlamentai bus susiję tiesiogiai su EBPO rekomendacijų gyvendinimu. Jiems teks perkelti į nacionalinę teisę ES teisės aktus direktyvas stebėti tų dokumentų įgyvendinimą. Tad Europos Sąjungoje šis, šie įgyvendinančios procesus didelė atsakomybė teks nacionaliniams parlamentams. Ačiū. Pirmininkas, ačiū Danutė. Dabar grįžtame prie nacionalinių parlamentų ir suteikiu žodį ponui Pedrus Sauą. Jis yra iš Ispanijos, iš deputatų kongreso. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano požiūriu. Dabar susidurėme su iššūkiais, kuriuos turime atremti tarptautiniu lygmeniu. Mums reikia tarptautinių parlamentų. E, tarptautinis apmokestinimas yra iššūkis tarptautinio lygmens, tad tuo lygmeniu turime ir mąstyti. Nacionaliniai parlamentai be abejo irgi turi įsitraukti į tai. E, jūsų komitetas taks, jūs, ponė pirmininkė, turite irgi aktyviai dalyvauti tuose e, procesuose. Jūs tarptautiniu lygmeniu galite pakeisti paradigmą, jūs galite dirbti, kad būtų užtikrinta teisingesnė mokesčių sistema. Šiandien mes kalbame apie mūsų visuomenės modelio išlaikymą. Svarbiausia mintis yra išeiti iš tos aklavietės, kurioje esame daugybę metų. Šiandien tikslas yra tinkamai finansuoti gerbuvio valstybę. Linkiu Jums didžiulios sėkmės ir džiaugiuosi tomis priemonės, kurios buvo patvirtintos. Būtina, kad mūsų darbas būtų veiksmingas ir reaguojant į Panamos dokumentų problemą. Tai yra puikia proga pasiekti geresnės fiskalinio koordinavimo sistemos tarptautinių lygmenių. Ispanijos kongrese mes sudarėme tyrimo komitetą, e, kuris dirba prie Panamos dokumentų. Noriu savo trumpą pasisakymą užbaigti, primindamas štai ką. Kai, kai kurie dalykai yra esminiai, tai yra tie dalykai, dėl kurių reikės ryštingai siekti pažangos. Pirmiausia, bendra mokesčių bazė, E, įmonių pelno mokesčiui. Pasinaudokime turime, turimą progą dabar. Matėme, kad ši politika pastarųjų metų nebuvo tokia intensyvi, bet dabar turime progą žengti pirmin labai smarkiai. Galime eiti toliau negu siūloma EBPO. E, turime turėti europinį mokestinių priebėgų sąrašą. Tai yra irgi žingsnis pirmin ir turime tą progą pasinaudotą sąrašą turėti. Niveliavimas pagal mažiausią bendrą vardiklį kelia pavojų mūsų socialiniai sanglaudai ir gerbuvio valstybei. Be kita ko, keitimasis informacija yra taip pat svarbus klausimas. Automatinis keitimasis informacija galėtų siekti dar toliau. Pasižiūrėkime, kas yra tikrasis naudos gavėjas tų visų operacijų, kurios atliekamos. Ir keičiantis informaciją galima tai išsiaiškinti. E, baigiu savo pasisakymą, pasakydamas, kad turime e, būti labai ambicingi ir siekti plataus užmojo tikslų, nes to mums šiandien reikia. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Jūsų Paskutinis paminėtas aspektas be abejo yra ta išvada, kurią reikia padaryti nagrinėjant Panamos e, dokumentus. O dabar suteikiu žodį ir atleiskite, jeigu blogai tariu pavardę, sako pirmininkas, Slovenijos atstovui, ponui Tilen Bozič. Prašau. Hvala za besedo. Dėkoju, pirmininkė. Pradžioje pasakysiu, kad Slovenija yra e, pažangi mokesčių teisės aktų prasme, tačiau mes taip pat sveikiname pakeitimus, e, priemonės ir taip pat manau, kad atmosfera parlamente yra labai teigiama. Žinome, kokią galima žalą gali sukelti netinkama mokesčių politika. Taip pat um, mes esame nukentėję nuo recesijos ir yra svarbu uh, užtikrinti, kad um, priklausantis mokesčiai būtų surinkami. Mes esame už naują sistemą, tačiau mums kyla problemų dėl duomenų surinkimo, greito surinkimo ir pasikeitimo. Iki to laiko, kol mūsų mokesčio administratorius gauna duomenis ir juos aptoroja, uh, ir kol yra įsiaiškinami e, pažeidėjai, nusikaltėliai. Viskas atrodo gerai, tačiau taip pat egzistuoja ir atvirkšnė našta ir turime kitų um, sprendimų dėl mokesčių taisyklių. Uh, kurie leidžia mums konkrečiai žinoti, ką daro mokesčių mokėtojai. Tačiau turime labai įdomų klausimą. Galbūt tai skambės provokuojančiai, tačiau noriu paklausti, ar sistema tol, kol mes ją įdėksime, nepasens. Apie ką kalbu? Mokesčių priebėgos ir kitos priemonės e, kartais būna jau tri, virš 30 metų senumo, o tik dabar mes pradedame spręsti šį klausimą. Taip, informacinės technologijos numato daug galimybių, tačiau ši offshorinė sistema vis dar yra nacionalinės rytis. Tačiau dabar viskas pereina prie privačios e, prie privačių platformų, pavyzdžiui, egzistuoja kriptovaliutos arba kitos mokesčių vengimo formos. Šios klausimus taip pat reikėtų spręsti labai greitai. Ir be to, manau, kad mes turime nepamiršti ir besivystančių šalių. Jeigu mes išspręstume mokesčių problemas gerai, Jeigu būtume gerai jas išsprendę, manau, kad būtume gavę dešimt kartų geresnį rezultatą. Taigi aš manau, kad e, šioje srityje greiti veiksmai reikštų praktinę pagalbą toms besivystančiam šalims. Pavyzdžiui, Nigerijoje e, yra mokama tik apie 10 procentų mokesčio nuo BVP. Taip nepakanka. Ačiū. Dėkoju. Noriu pas, pasakyti, kad mes pasižymime jūsų pastabas dėl informacinės sistemos veikimo. Naujasis tekstas dar nėra įgyvendintas, bet aš manau, kad čia yra tas dalykas, prie kurio dar turėsim grįžti diskusijose. Grįžkime Europos parlamentą. Žodis socialistų e, frakcijos vardu Petriu Zimonai. Tris minutės, prašau. Ja, Dank, Herr Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie kolegos, kuris e, prieš tai kalbėjo. E, gerai, kad mes e, susitikome čia su, su nacionaliniais parlamentais. Ir mm, pirmiausia, nacionaliniai parlamentai yra atsakingi už mokesčių e, teisės aktų kūrimą, o ne Europos parlamentą. Mes žinome, kad mes negalime šitą temą įspręsti vien tik nacionaliniu lygmeniu. Turime tai pripažinti. E, reikia e, bendradarbiauti, nes bendradarbiavimas yra efektyvus. Ir E, šiandieną labai daug kas e, pabrėžia, kad labai svarbios ir geros yra tos e, priemonės, kurių imamasi. Tai labai svarbu ir svarbu ne tik kaimynams valstybės narės e, priima sprendimus ir e, dėl įmonių e, pelno mokesčio ir dėl mokesčių, sprendimų dėl mokesčių, tačiau tai taip pat labai svarbu ir Europos komisijai ir jie turi gauti visą reikiamą informaciją apie tai, kodėl. Mes esame matę, kai kalbama apie valstybės pagalbą, kiek daug dalykų atsitiko ir LuxLeaks, ir Amazon, ir Panamos dokumentai. Ir ir turime daugybę, daugybę užduočių. Dabar būtent policija turi prižiūrėti, ar kiekviena valstybė narė laikysis savo pačių įsipareigojimų numatytų sutartise. Ir dabar Europos komisija pakankamai nėra informuojama apie um, tuos dalykus, kuriuos minėjome. Taigi tada uh, valstybės narės Europos komisijos atsi, uh, atima galimybę užkirsti kelią to, tokiems pažeidimams. Ir daugelį valstybių narių uh, jūsų vyriausybės tiesiog to nenori. Ir aš norėčiau jūsų labai paprašyti viską, ką jūs sakėte ir po ko norite pasirašyti. Ir, um, mes visi turime pripažinti, kad labai svarbu, kad e, mes e, visi turėtume galimybę kontroliuoti situaciją, bet tiesiog mes turime prisimti e, savo, vykdyti savo įsipareigojimus, nereikia kažkokių naujų teisės aktų. Mes turime laikytis tų teisės aktų, kurie egzistuoja. Ir šiuo atveju prašau jūsų paramos. Alors nous revenons aux parlements nationaux. Dėkime prie nacionalinių parlamentų. Dabar žodis. Timo Raga. Jis yra Suomijos atstovas. Eduskunta. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbam apie kovą su mokesčių vengimu, su mokestinėmis priebūgomis. Ne apie apmokestinimą čia turime kalbėti. Turime be abejo kalbėti apie įmonių teisę, apie skaitomybę ir panašiai. Suomijos parlamente vyko audringa diskusija dėl to, kaip įgyvendinti 2014-2009 reglamentą dėl vertybinių popierių ir eilės kitų dalykų. Suomija ir kitos valstybės dėrėjosi Europos parlamente. E, matau šiandien e, E, Suomijos atstovų čia dėl 38 straipsnių buvo kalbama. E, Mes manome, kad e, saugumo priemonės turi būti būtinos. Tai aktualu kalbant su, apie santykius su kitomis valstybėmis, Norvegija ir, ir kitomis šiaurės valstybėmis. Aš atstovauju visam parlamentui, nenorėčiau lysti giliai į politinę diskusiją, tačiau, man atrodo, yra jaučiamas susirūpinimas dėl to, kad tas reglamentas sumažins skaidrumą. Ir mes e, liks galimybė perkelti pelnus kitur, ne ten, kur jie uždirbti. Diskusija vyksta, tačiau manau e, svarbu, kad Europos parlamentas, komisija ir taryba užtikrintų, kad turtas nebūtų perkelinėjimas iš šalies į šalį, kad mokesčiai būtų mokami ten, kur pelnas uždirbamas. Tuo pat metu, kai paskelbti yra Panamos dokumentai, matome, kad būtina turėti skaidresnę politiką. Skaidrumo mažėja daugelį ES teisės aktų, dėl to yra liūdna. Re, rezoliucija siekia dviejus metus. Manau, kad turime siekti platesnio užmojo tikslų, dėl to Europos komisija turėtų sustiprinti e, vertybinių popierių centrinių depozitoriumų tvarką nes manau, kad priešingų atveju mūsų diskusija bus nieko nenaudinga. Bus vėl rasta išimčių iš ES teisės. Ir nes ne, ne, nenumačius reikiamų taisyklių nepavyks užtikrinti sąžininkos mokesčių sistemos. Ačiū. Pirmininkas, ačiū, gerbiamas kolega. Jeigu teisingai supratau, jūs kalbėjote apie tai, kad Suomijoje yra įtekta sistema, kuri padeda užtikrinti absoliutų skaidrumą. Ir žinoma, kam priklauso finansiniai aktyvai ir jūsų siūlymas yra toks. Jeigu jūsuose ši sistema veikia, belieka ją išplėtoti ir kitur. Be abejo, tai yra vienas iš tų privalumų, kuris išplaukia iš šio pobūdžio diskusijų, jeigu mes diskutuojame dėl vieno ar kito teisės akto ar rekomendacijos ES lygmenių, mes galime tam tikrais klausimais, kurie yra nacionalinės kompetencijos lygmens, pasikeisti gerą praktiką ir pasinaudoti tuo, kas pas, pas mūsų kaimynus veikia puikiai. Dabar keliaujame į Austriją, suteiksim žodį ponui Hubertui Fuchs. Prašau. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, mums piliečiams e, ir smulkiam vidiniam verslui dabar e, tenka ganėtinai didelė našta, mokesčių našta palyginus su daugia nacionalinėmis įmonėmis. Ir šitas neteisingumas bei konkurencijos e, iškreipimas turi būti pašalintas, reikintis priemonių, kad e, mokesčių politika būtų efektyvesnė ir skaidri, e, skaidri e, bendroji rinka. To tai padaryti būtina. Ir taip pat reikia priemonių, kuriomis būtų kovojama su mokesčių vengimu. Tai būtų žingsnis reikiama linkme, tačiau šitas žing, e, už to žingsnio turi eiti daug kitų žingsnių žingsnių. Ir galėčiau paminėti e, vieną pavyzdį, pavyzdžiui, e, bendra mokesčių, įmonių mokesčių e, bazė. Ir, tai aišku, taip reiktų nustatyti mokesčių lubas. Taip pat reiktų užtikrinti, kad Mm, tai būtų valstybių narių kompetencija. Efektyvus e, apmokesnimas, e, skaidrumas yra svarbus elementas kovojant su mokesčių vengimu. Ir ypač, kai kalbame apie skaidrumą, tai ypač noriu pabrėžti, nes tai padės užtikrinti sąžiningą apmokesnimą. Autonomi, automatinis automat, e, mokesčių pasikeitimas. E, tarp valstybinis pasikeitimas e, prisidės prie to skaidrumo, tačiau to nepakaks. E, mokesčių administratoriai turi toliau keistis e, informaciją tarpusavyje ir artimiau bendradarbiauti. Daugia, daugia multinacionalinės įmonės, kurių būstinė yra ES arba kurių įmonės veikia ES, turi atitinkamai mokėti mokėti mokesčius e, toje šalyje ir šitos ir e, pateikti atitinkamas duomenis, tačiau tos duomenis turi gauti ne tik mokesčio administratorius, bet ir jie turi būti prieinami visuomeniai. Taip piliečiai galės pasitikėti e, nacionalinę mokesčių sistemą ir ją pavyks sustiprinti. Direktyva dėl mokesčių vengimo turėtų būti suformuluota neutraliau ir reiktų patikinti um, užsienio įmonės, kad e, nebus galimybių apeiti mokesčių ir perkelti savo uh, pelną į uh, e, offshorinės įmonės. Reikėtų daryti didžiulį spaudimą visoms mokesčių priebėgoms visame pasaulyje ir uh, E, taip pat reiktų e, atitinkamai šviesti mokesčių priebėgų valstybių visuomenę. Ačiū. Kolegos, grįžime vėl prie Europos parlamento kolegų. Norėčiau pasakyti, kad turime tik vieną prašymą pasisakyti iš nacionalinių parlamento atstovų. E, laiko dar liko. Tad jeigu kažkas iš jūsų dar neužsirašė kalbėti ir nori tai padaryti, o jeigu kažkas kalbės nori dar kartą pasisakyti, prašytume mums apie tai pasakyti, kad kiekvienas galėtų išsakyti viską, ką nori, nes, kaip jau sakiau, laisvo laiko dar turime šiam susitikimui. O dabar žodis Europos parlamento atstovams. EKR grup, e, frakcijų svardu kalbės Bernlukė. Prašau, žodis jums. <clears throat> Vielen Dank. Dėkoju, pirmininkė. Atsiprašau už mano balsą. Aš net nebežinau, ar galiu kalbėti. E, jūs buvote Kipre ir persišaldėte? Ponės ir ponai, pasistengsiu kalbėti. Aš labai džiaugiuosi Deja, negaliu kalbėti. Gaila. Ar ECR frakcijos koks kitas narys norėtų vietoje pakalbėti, atrodo, kad ne. Mikelis Toireris tada. Aš čia. Pas paskutiniam jums. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, e, Aldės frakcijos vardu, aš norėčiau pabrėžti, kad TAX vienas komiteto E, rezultatai ir BEPS projekto rezultatai mums e, reiškia du dalykus. Pirmiausia, mes e, negalime tik nacionaliniu mastu išspręsti šitą klausimą, nes tai jau minėjo ir kiti kolegos, nes Ehm, mes anksčiau galvojome, kad nacionaliniais teisės aktais mes, mes galime užkristi kelią agresyviai mokesčių ehm, politikai, tačiau tai buvo iliuzija. ES turėtų ehm, dirbti kartu ir su valstybėms narėmis ir rasti sąstančias nuostatas. Nacionaliniai parlamentai turėtų labai detaliai išanalizuoti, ar E, BEPS e, pasiūlymą pakanka tiesiog perkelti į nacionalinę teisinę bazę, kad galima būtų pašalinti agresyvaus mokesčių planavimo problemą. Taip pat e, kolegos minėjo, kad yra neaiškus skirtumas tarp mokesčių vengimo ir mokesčių slėpimo. Šita tema mums taip pat buvo labai keblus klausimas ir mes manome, kad poveikis konkurencijai turėtų būti čia išanalizuojamas detaliau. Pavyzdžiui, Airijoje e, yra nustatyti 12,5 procentai mokesčio ir niekas nekelia klausimo, ar gerai ar negerai, kad yra mokamas toks mokestis. Tačiau komisija e, e, atlikdama tyrimus susijusius su paga, valstybės pagalba, rado įrodymų, kad tam tikrą prasme kai kurios įmonės e, E, leg, le, e, tariamai legaliai gali sumažinti savo um, pelną iki 0,05 procento. Ir tokiu būdu jie iš, išdarko konkurenciją, o tai mums kelia didelį nerimą. Ir tada uh, kyla klausimas ES, ES komisijai, uh, nes uh, smulkus ir vidinis verslas arba netgi tos daugia nacionalinės įmonės, kurios nenori naudoti tokio uh, modelio, uh, dabar patiria uh, did, didžiulę nepalankę situaciją. Yra daug tyrimų kad smulkus ir jums verslas dabar moka daugiau mokesčių nei daugia nacionalinės įmonės 25-30 procentų. Dabar dėl skaitmenizacijos visada tam, vis sunkiau tampa nustatyti, kur yra uždirbamas pelnas. Uh, kur jį reiktų apmokestinti. Ir um, mokesčių ekspertai ir mokslininkai reikalauja panalizuoti, ar um, ateityje, kadangi tampa mūsų ekonomika vis labiau skaitmenizuota, mums nereiktų turėti apskritai kitos naujos ir bendros mokesčių sistemos. Ačiū. Ačiū kolegai. Dabar suteiksiu žodį Niderlandų senato atstovui Marnix van Reiche. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pagirti Jūs už šio susitikimo suorganizavimą. Taip mes galim sustiprinti dialogą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad ES šiame pasaulyje nėra vieniša. Todėl labai svarbu, kad visas BEPS projektas baigtųsi sėkmingai ir kad jį paremtų visapusiškai kitos e, BPO valstybės narės, ypač stambiosios narės, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos arba Kinijos liaudės Respublika. Kaip mes visi žinome, viena iš netitikimų priežasčių yra ta, kad JAF mokesčių sistema davė negerų rezultatų. Kol kas JAV kongresas nepasiekė konsensuso dėl e, įmonių apmokestinimo sistemos pakeitimo toje valstybėje. Kaip žinome, ne visos valstybės, multinacionalinės bendrovės e, paklūsta e, mokesčių sistemoms ir neretai jos išvengia apmokestinimo Junktinėse Amerikos valstijose, perkeldama savo pelną į kitas valstybės. Kiek žinome, uh, E, taip e, būna nemažai ir dabar matome, kad 2 e, trilijonai JAV dolerių yra padėti už Junktinio Amerikos valstybių jurisdikcijos ribų. Kaip klausimas būtų toks, jeigu ES rems Niderlandų parlamentas, kaip mūsų premjeras sako, uh, jeigu gyvendins uh, atitinkamus BEPS pasiūlymus, ar JAF paseks jos pavyzdžių. Nes dabar paradoksas keistas, kuo didesni mokesčiai Europoje nebūtinai sukelia mažesnių mokesčių JAF. Ar, ar taip nėra? Iš JAF pusės uh, paskatos nematome. Mes norėtumėm, kad uh, tas mokesčių vengimo paketas būtų įgyvenintas sėkmingai, bet kaip ponas Doisenberg sakė, labai svarbu nepamiršti to, apie ką yra diskutuojama Olandijos atstovų rūmose, tam, kad e, Niderlandų pirmininkavo metu būtų pasiekti geri rezultatai, geriau būtų e, laikytis BEPS priemonių, o ne pradėti kalbėti apie kažkokias papildomas priemonės. Ir aš čia kalbu apie tą switch over straipsnį, kovos su mokesčiais, kovos su piknaudžiavimu priemonės, nors gal uh, E, Europos komisijos pasiūlyme tokia rekomendacija ir yra pateikta. Ir galiausiai norėtumėm išskirti tris dalykus. Visų pirma, skaidrumas. Skaidrumas yra nepaprastai svarbus. Aš e, kalbu apie tai, ką jau padarė Europos komisija ir Niderlandai. E, sausio pirmai dienai yra parengtos ataskaitos apie kiekvieną valstybę. Pradėjome keistis uh, E, su Vokietija informacija apie mokestinius sprendimus, yra priimtas e, supratimą memorandumas, bet to pasirašyto sutartį su 23 besivystančiom valstybėm dėl mokestinių sistemų pakeitimų ir e, tuose sutartyse yra straipsnis dėl sukčiavimo. Uh, Dar vieną įspėjimą norėčiau sakyti, kaip kolega iš Ispanijos sakė, ambicijos yra gerai, bet būkim realistai, įvesdami naujas taisyklės ir reglamentus, pirmiausia pasirūpinkim, kad juos sektų veiksmai, kad būtų pasiektas efektas. Ir ar visos valstybės, 28 valstybės turi resursų tą padaryti, ypač e, tose šalise, kur tarnybos turi bendradarbiauti. Gerai yra gauti daug informacijos, bet reikės ir darbuotojų, kurie sugebėtų tą informaciją apdoroti. Ačiū. Remarque Jūsų paskutinis pastebėjimas yra labai pagrystas, mano nuomonė. Ir be abejo, problema skirtingų mastų atsiskleidžia visose 28 valstybėse narėse. Grįžtu prie Europos parlamento. Fabio Demasi, neklystu, e, kairieji. Dėkoju. Aš manau, kad Panamos e, dokumentų ir e, LuxLeak skandalas mums tik tais padeda. Ir Europos parlamento kairiųjų frakcija norėtų padėkoti už tai, kad šitie e, dalykai tapo viešai žinomi. Ir mes žinome, kad iš to pelno pelnosi e, didžiuliai daugianacionaliniai koncernai ir e, aš esu paprastas pilietis ir jeigu žinau, kad e, mažos įmonės sumoka mok, daugiau mokesčių nei Google ir Amazon. Žinau, kad nacionalinės reformos, netgi jeigu jos buvo padarytos tinkamai, dar neįsigaliojo. Žinome, kad ABPO turi dvigubo apmokesnimo sutartis ir kai kai kurios yra su ES valstybėmis narėmis. E, e, mes turėtume tiesiog vykdyti savo namų darbus ir e, čia kalbame ir apie tai, kad tai padaryti turi ir mano šalis, Vokietija ir JAV Taip pat kalbėjome apie fiktyvės e, įmonės ir e, šiuo atveju kalbame ne tik apie mokesčių slėpimą, bet ir apie tai, kad pinigus plauna nusikaltėliai, e, taip pat per juos yra finansuojamas ter, ter, terorizmas. Aš norėčiau pritarti tai, tam, ką sakė kolega iš Junktinės karalystės. Manau, kad reikėtų šiek tiek toliau žengti nei vien įmonių ataskaitų pateikimas. Moskovičiai visai trumpai apie tai užsiminė, kad e, Portugalija turi 75 e, įmonės e, juodajame sąraše, tačiau Vokietijoje tokio sąrašo nėra. Mm, aišku, labai priimtinas būtų ta multinacionalinis daugianacionalinis sprendimas. Tačiau JAV e, jau ėmėsi pati savo vie, e, savarankiškų žingsnių kad, pavyzdžiui, nustatytų apmokestinimo šaltinius. Taip pat turime įvesti baudžiamąsias sankcijas, kad, pavyzdžiui, bankai būtų baudžiami, jeigu jie prisideda prie mokesčių sunk, e, slėpimo, iš jų turėtų būti atimama licenzija. E, taip pat e, labai svarbus yra BEPS. Mes bet kokiu atveju manome, kad toks harmonizavimas E, gali suintensyvinti konkurenciją ir e, kaip tik nesumažinti mokesčių naštos. Ačiū. Čia kolegė. Ačiū, mielas kolega. Toliau, vėl nacionalinių parlamento atstovams. Pone Ruters iš Belgijos. Belgijos deputatų rūmai. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėt dalyvauti šiame renginyje. Taip pat dėkoju už galimybę pasikeisti nuomonėmis su kitų nacionalinių parlamentų atstovais. Manau, kad mes galim visi sutarti, kad mokesnės spragas būtina užpildyti, panaikinti, kad tarptautinės bendrovės, korporacijos nebegalėtų išvengti mokesčių. Idealiausių atvejų sukurtumėm skaidresnės priemonės, kurios skatintų keitimas informaciją tarp mokesčių inspekcijų. Mano nuomonė, tai yra nepaprastai svarbu. Manau, kad reikėtų tartis su administracinio bendradarbiavimo tarnybomis. Jos galėtų padėti tą darbą organizuoti, bet to turime geriau vykdyti ataskaitas apie kiekvieną valstybę. Tokie žingsniai būtų sveikintini, komisijos pasiūlymas e, tik sukurtų daugiau skaidrumo ir leistų geriau keistis informaciją. Taigi mes visapusiškai tą remiame. Tačiau yra nemažai kritinių komentarų, kuriuos aš ir norėčiau išsakyti. Visų pirma, turime pagalvoti apie mažesnių valstybių narių padėtį. Žinau, kad e, valstybių narių nuomonės skirsis, tačiau mažesnėsios šalis turi išlaikyti konkurencingumą. Todėl labai svarbu, kad tos šalis e, mokesčių klausimas išlaikytų savo suverenumą. Nedideli mokesčiai tik tarnauja mažų ir vidutinių įmonių interesams. Sveika mokesčių konkurencija turėtų išlikti. Dar vienas pastebėjimas dėl to, kas dedasi EBPO. Mes visiškai remiame ten priimamus sprendimus. Mūsų nuomonė labai pozityvu yra tai, kad ten yra pasiekta pažangos, tačiau tuo pat metu ES negali užsimerkti ir nematyti tarptautinio konteksto. Kai Europos komisija įveda prievolės, e, kurios e, e, įtvirtina tai, dėl ko susitarta tarptautiniu lygmeniu, turėtumėm pasverti pirmą, ar mūsų pozicija pasaulyje nesusilpnės. Mūsų priimami sprendimai neturėtų duoti tokių rezultatų. Dar vienas svarbus elementas E, mažoms ir vidutinėms įmonėms rašytas ataskaitoje tokia maža valstybėje kaip Belgija, MVI atlieka nepaprastai svarbę e, vai, e, rolę ekonomikoje. Todėl mes turime stengtis nesukurti joms nereikalingos administracinės naštos ar dar daugiau administracinės naštos. Taigi, aš manau, kad atsižvelgusi tokius komentarus būtų galima toliau bendradarbiauti, siekiant sąžiningo mokesčių e, mechanizmo, o taip pat, kaip sakiau, turėtume užtikrinti mažesnius mokesčius mažesnėse valstybėse. Ačiū. Dabar vėl žvelgiu į Europos parlamento narius žaliųjų vardų. Ernest Maragai. Gracias, presidente. Hemos visto la... Ačiū, ponė pirmininkė. Mes uh, Matėme Europos komisijos komunikatą dėl kovos su mokesčių vengimu ir sukčiavimu, tačiau žinome, kad milijonai eurų iš valstybių biudžetų dinksta. Tai rodo, kad mes dažnai bandome antrailės problemas išspręsti, o ne pagrindinės problemas. Europos komisija kalbėjo apie 700 tūkstančių milijonų per metus. Tai yra 50 procentų mūsų socialinės sanglaudos e, programų biudžeto. Kalbame apie sudėtingus santykius tarp valstybių narių ir tarptautinių bendrovių. Kai kuriuose valstybėse yra nustatyti visokiausi autoriniai mokesčiai, e, yra kitokių mokesčių surinkimo būdų. Uh, Valstybės narės priima ir vadinamosius mokestinius dekretus, kurie numato ypatingas sąlygas, neretai e, mokesčių lygis sumažinamas per pusę. Kas atsitiks, jeigu tie milijonai, kurie dinksta dėl mokesčių vengimo, e, būtų sulaikyti? Matome, kad pelnas yra permetamas į kitas vietovės. E, Vokietijoje, Ispanijoje, Milijardai uh, eurų dėl prarastų mokesčių išgaravo. Tačiau kai kurios valstybės, tokios kaip Luksemburgas ir Niderlandai, laimi iš to. Todėl turim pripažinti, kad yra valstybių, kurios netenka pinigų, yra tokių, kurios laimi iš to, bet e, toje kovoje didžiausias laimėtojas yra tarptautinės bendrovės. Turėtumėm aiškiau nustatyti išvengtų mokesčių sumas ir jų pobūdį. Turime ieškoti globalių sprendimų. Jeigu mes to nepadarysime, atsiras ar valstybių narių konkurencija ir neišvengiamai mokesčių bus vengiama, bus permetamas pelnas iš vienos šaliai, šalies į kitą ir tai padarys žalą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir darbuotojams. Pažiūrėkime, e, Kaimenų salas, Džersi salas, Panama, trilijonas eurų yra minima tokia suma. Europos komisija teigia, kad nepakanka e, palikti ramybėje Panamos dokumentų. Mes turim sukurti bendrą Europos lygmens strategiją. Nacionaliniai parlamentai su mumis yra bendradarbiavę. Ispanijos e, kolega apie tai kalbėjo. Kaip tik e, Ispanijos parlamente bus sukurtas tyrimų komitetas ir aš tikiuosi, kad mes galėsime bendradarbiauti su juo. Taip e, Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turės geresnius darbinius ryšius. Būtent to reikia artimiausiais mėnesiais. Ačiū. E, nu, Ačiū. Grįžkime prie nacionalinių parlamentų. Jeigu ištarsiu blogai pavardę, atsiprašau iš anksto, sako pirmininkas. Švedijos parlamentas už žodžius, ponas Danielis Estratič. Prašau. Labai ačiū, ačiū už suteiktą žodį. E, mes, tiesą sakant, e, labai džiaugiamės, kad galime dalyvauti tokioje diskusijoje. Ir taip pat džiaugiuosi, kad mes visi sutarėme, jog būtina sustabdyti mokesčių vengimą, kuris e, vis labiau išryškėja. Diskusijoje girdėjome labai įdomių nuomonių apie tai, kaip tai turėtų būti padaryta. Visų pirma, aš padėkoju Fabio Demasi ir e, kitų frakcijų atstovams už e, labai gerus pasisakymus. E, ši diskusija yra labai svarbi ne tik dėl to, kad nacionalinės valstybės praranda daug pinigų dėl mokesčių vengimų. Žinome, kad pasauliniu mastu yra prarandamos milžiniškos sumos ir supraskime, kad valstybėms, kurios yra už ES ribų, lygiai taip pat nuo to kenčia. Uh, Aš iš savo pusės manau, kad viena iš rimčiausių problemų e, Europos komisijos pasiūlyme yra įvardintas skaidrumas. Skaidrumo nepakanka, skaidrumas yra būtinas. E, kai kalbame apie skaidrumą, turim kalbėti apie e, išviešinimą, informacijos atskleidimą visuomeniai, žurnalistams, juristams ir stambiųjų bendrovių planų atskleidimą. Pavyzdžiui, kai valstybė planuoja iš perkelti didelį pelną kažkur kitur. ES turi aiškiau apibriežti, kaip turėtų e, būti elgiamasi su tokiamis bendrovėmis, e, kurių pelnas siekia viršė 40 milijonų. E, supraskime, kad ES e, valstybės narės vienos nieko negali padaryti, reikiantis globalesnių priemonių, kurios būtų praktiškai teisinamos. E, supraskime, kad reikia didesnio spaudimo, kad būtų sukurtas viešas e, įmonių savininkų registras ir jis turi būti atskleistas. Taip mes matytumėm labai aiškiai visų įmonių dokumentų kaitą, dokumentus. Ačiū. Ačiū, gerbiamas kolega. Europos parlamento vardu kalbės Barbara Kapel, EDF grupės vardu. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Kova su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu yra ne tik ES pareiga, bet ypač valstybių narių. Ir um, mūsų tikslas yra bendras, tai yra efektyvus uh, pelno apmokesnimas ten, kur yra vykdoma komercinė veikla, kuris uždirbamas, o tai reiškia, kad uh, bus užtikrinta daugiau skaidrumo ir, kaip jau buvo minėta, smulkus vidinis verslas sumoka 30 procentų daugiau naštos negu daug, daugia nacionalinės įmonės. Ir ypatingai e, e, e dėl agresyvios mokesčių e, planavimo e, nacionalinės valdžios institucijos institucijos praranda apie 70 e, tūkstančių e, mokesčių per metus ir daugelis e, pinigų tiesiog yra nutekinama į mokesčių priepėgas, kaip buvo minėta Panamos dokumentuose. BEPS yra labai svarbus dokumentas, yra iškilusi globali, globali problema ir iššūkis. Ir, E BPO apibrėžia šitos dalykus faktiškai trim parametrais. Tai yra įmonės veikų, uždirbto pelno apmokestinimas, taip pat apmokestinti tegintą pelną ir taip toliau. Valstybės narės e, yra įpareigojamas automatiškai keistis informaciją, o šiuo atveju ypatingai, kai yra iškilusi Panamos dokumentų problema, reikia e, gyvendinti tinkamas priemonės. Europos komisija pateikė e, visą apimantį e, teisės aktų paketą dėl kovos su mokesčių vengimu ir per pastarąsią savaitęs buvo pranešta apie skaidrumo registrą, kuris yra numatytas skirtingose šalims ir taikytose ataskaitose. Ir Dabar Europos parlamentas yra parengęs du pranešimus susijusius su daugiau skaidrumo ir kova su mokesčių vengimu. E, tai yra būtent e, pranešimas, kiekvieno, šalių, kiekvieno šalies pra, e, pranešimas. Ir dabar 6500 įmonių turi pateikti informaciją pagal šitas ataskaitas ir iki šitų metų kovo mėnesio šito šių metų kovo mėnesį nuspręsta tai daryti. Iki 2017 metų komisija turi e, įvesti šitą e, priemonę, tačiau to nepakanka, mums reikia e, globalaus nacionalinio, nacionalinių institucijų registro tam, kad galima būtų atpažinti efektyves įmonės. Ir Taip pat ketvirtąją kovos ko, ko, su pinigų plavim, plovimu direktyva pa, pavyko įvesti keletą priemonių. Taip pat labai svarbus uh, juodasis sąrašas ir ko, um, priemonės nukreiptos prieš uh, perkelimą, pelno perkelimą į mokesčių uh, priebėgas. Ir taip pat E, jau buvo minėta e, šį rytą. Ypač kolegos iš Italijos minėjo, kad mums reikia geriau apibriežti e, nuolatinę būstinę, o kolega iš Vengrijos minėjo skaitmenės įmonės ir jų apmokesnimą. Tai yra svarbus dalykai, kuriuos turime spręsti. Ačiū. Ačiū gerbiami kolegos. Čekijos Respublikos senato vardu suteikiu žodį ponui Zetenek. Prašau kurgi mūsų kolega. Ačiū, pane pirmininkė. Esu Čekijos Respubliko aukštutinių parlamento rūmų narys, kalbu jų vardu. Ir norėjau pasakyti, kad mums iš tikrųjų teko daug darbo, kalbant apie tai, kaip efektyviau apmokestinti tas didžiasias įmonės. Diskutavom Europos komisijos dokumentas kersai ir išilgai. Mes pritarėme priemonėms, kurios siūlomos kovai su mokesčių slėpimu, su jų vengimu. Tač, nes kai sėdami mokesčiai mažiai valstybės pajamos, sudaromos sąlygos nesažiningai konkurencijai. Norėtume pasakyti, jog tiesioginis apmokestinimas yra valstybių narių apmokestinimus rytis. Tačiau būtina rasti efektyvesnius būdus, kaip tinkamiau apmokestinti įmonės bendradarbiavimas ES lygmenių šios ir tai yra tikrai siektinas dalykas. Esame tos nuomonės, kad siūlymai kurios pateikia Europos komisija, gali padėti priimti reikiamas priemonės, kurios, kurios padės kovoti su mokesčių slėpimu ir jų vengimu. E, svarbu, kad pinigai nedingtų iš Europos. Prieš tai kalbėjo kolegos taip pat užsiminė apie šią problemą. Noriu pasakyti, kad siūlyme nieko nepasakyta apie tai, kada ši direktyva turės būti perkeliama į nacionalinę teisę. Mums tam prireiktų reikšmingai pakeisti mūsų teisės aktus. Mes norėtume, kad būtų numatytas 24 mėnesių minimalus laikotarpis, per kurį reikia perkelti iš teisės aktų nacionalinę teisę. Mes norėtume, kad bendradarbiautų mokesnės rytyje ES valstybės ir trečiosios valstybės. Pritarėme Europos komisijos iniciatyvai e, aktyviau bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais, kad būtų kovojama efektyviau su mokesčių vengimu. Mes taip pat pritarėme tam, kad reiktų sudaryti sąrašą šalių, kurios sudaro sąlygas mokesčių vengimui, kur toleruojamas agresyvus mokesčių planavimas. Tai be abejo kenkia silpnesniems ekonomikoms. ES kaip tokia turi vykdyti spaudimą tokioms mokesčių priebėgoms. Ir aš manau, kad turėtume pasinaudoti sąrašų tų įmonių, kur surašytos tokios įmonės ir pritaikyti atitinkamas priemonės. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, ponė Ana Gomeš, Europos parlamento vardu. Prašau. Dėkoju puikiai žinome, apie ką pirmiausia čia turi suktis kalba. Mes, Europos parlamentas, turime bendradarbiauti su nacionalės parlamentais, turime būti daug aktyvesni, spausdami mūsų vyriausybės ir ES institucijas, kad būtų atliktas visas reikiamas darbas. Norėjau paminėti septynis dalykus. Pirmiausia, būtina sudaryti sąrašą mokestinių priebėgų. Antra, e, bendra mokesčių bazė. Geras dalykas, tačiau ne tokia, kaip siūlo Europos komisija, kuri apima tik daugia nacionalinės įmonės veikiančias Europos Sąjungoje. Tas sąrašas turi būti, ta bendra mokesčių bazė turi būti pasaulinės apimties. Priešingų atveju tos įmonės vėl iškel savo pelnus kitur ir nieko jų nesusieksi, nieko tada jums nepadarysi. E, neturi būti mokestintas apmokestinimas susijęs su tik su jų veikla Europos Sąjungoje. E, taip pat numatytos ribos turi būti labai aiškios, kad būtų galima atlikti tinkamus tyrimus. Esminis klausimas taip pat dėl viešai prieinamo registro, kur būtų surašytos tos įmonės, kad žinotume, kas iš tikrųjų yra tų įmonių savininkas, kas yra naudos gavėjas. Mes žinome, kad tai nėra tiesiog kalba apie kovą su mokesčių slėpimu. Tiesiog tai yra taip pat susijęs su kova su organizuotų nusikalstamumu, su pinigų plovimu, su kova su terorizmu, nes jie naudojasi offshore'inėmis sistemomis. Mes negalime toliau leisti toms sistemoms egzistuoti, nes mūsų piliečiai bus nesaugus, mūsų vyriausybė susipainios su kriminaliniais interesai dėl to, kad neturės galimybių tinkamai kovoti su šia problema būtent tinkamai gyveninti pinigų, kovos su pinigų plovimu direktyvą ir ją pritaikyti. Matome jau dabar spragų, kuriomis naudojasi kriminaliniai elementai, e, nes jie prisidengia tam, tą slaptumo, slaptumo tomis nuostatomis, o tai yra tikrai pavojinga. Taip pat reikia pasakyti, kad fondai ir patikos įstaigos taip pat turi būti uh, atitinkamai tikrinami. E, yra e, tokių Europos parlamento narių, kurie pasisako už patikos fondų neįtraukimą į atitinkamus sąrašus. Bet matome, kas vyksta. E, mes matome, kad salose tiesiog slepiami tų fondų uždirbami pinigai. Jungtinė karalystė turi būti priversta susitvarkyti su betvarkė, kuri klesti būtent toje šalyje. Mes turime raginti ir kitas šalis įvesti tvarką mokestiniais klausimais savo šalyse. Juk žinome, su kuo yra susiję Panamos dokumentai, su su kuo reikia išsiaiškinti visas tas įmonės, kurios buvo susikusios su Monseka įmonė. Sakoma, kad šis duomenys yra slapti. Koks gali būti slaptumas šiais klausimais? Turime visus bankus priversti bendradarbiauti. Ir turime pasakyti, priversti, kad būtų atskleista, kam priklauso įsigytas nekilomus turtas, kuriuos superka įvairūs tie fondai Londone, pavyzdžiui, ar kitur, kitose valstybėse. Taip pat būtina har, minimaliai harmonizuoti apmokestinimą. Nes, pavyzdžiui, e, Volandija yra mokestinė priebėga, kai norima paslėpti mokesčius uh, mano šalyje. Iš tikrųjų, būtina užkirsti tam kelią. Žinome, kad e, to sistema, kaip taip, kaip veikia egzis, iki šiol leidžia vokti pinigus iš kitų šalių. Turime turėti bendrą konsoliduotą mokesčių bazę taikomą įmonių pelnų. Ir paskutinis, septintas dalykas, kurį jau pabrėžti, mums reikia į TTIP įtraukti nuostatą, e, kad e, investicijų sudarimų atvejai būtų privalomo tvarka taikomus BEPS nuostatus. Na, tai dar yra darybų objektas, sako pirmininkas. Timo Araka vėl prašo žodžio. Prašau, žodis jums. Dėkoju. Norėjau dar kartą pasisakyti dėl to, kad vertėjams suteikčiau malonumo išgirsti suomių kalbą originalu. Be abejo, aplinka yra skirtinga kitose valstybėse ir šiaip valstybėse jinai skirtinga negu e, valstybėse narėse. Suomijos vyriausybė paskelbė informaciją apie ES tikslus remiamos yra ES kovos su mokesčių slėpimo priemonės, jos vertinamos pozityviai, tačiau pranešime yra reiškiamas susirūpinimas e, dėl to, kad ES kovos su mokesčių priemonės nesumažintų konkurencingumo, kad jam nepakenktų. Klausimas yra toks, kaip apibrėžti konkurencingumą. Ar galima prisidengti konkurencingumo apsaugojimo ir nedaryti jokių reformų, ypač kai Suomijoje ekonominė situacija yra tokia bloga, be abejo, pagunda yra didelė. Jeigu kažką laimite, uždirbate ar prarandate, be abejo, visi tie klausimus jūsų mokesčių vengimų yra svarbus. Žmonės yra pikti, kartais net agresyvus. E, na, o agresyvus mokesčių planavimas yra neteisingas dalykas, be abejo, bet mes ir mes jaučiame, kad turime užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Mes nekalbame apie trumpalaikį pelną, mes kalbame apie ilgalaikę perspektyvą. Ir konkurencija apskritai būtų teisingesnė užkirtant kelią mokesčių slėpimui. E, Trumpalaikiai interesai turi būti išaiškinti, turi būti matomi, tačiau būtina skatinti, kad būtų siekiama ilgalaikių interesų. Nes daugelis įmonių nori, kad mokestinės nuostatos, mokestinė tvarka būtų prognozuojama, suvokiama, planuojama. Tai yra labai svarbu ES, nes neturėdami galimybės tai planuoti, mes nes, negalėsime tinkamai bendradarbiauti. Turime žiūrėti, kas įmonėms yra palanku žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Tad būtina kovoti su ta mokestinė konkurencija ir mokesčių slėpimu. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Ar yra daugiau norinčių pasisakyti? E, nematau, bet klausiu dar kartą, kad tikrai pasisakyti galėtų visi ir niekas nejaustų frustracijos. Lord Dei, Lordas Deivis gali atsakyti į kritiką jungtinės kritis atžvilgių. Paskui Miguel Viegas kalbės. Prašau, žodis jums, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė, nenoriu dar kartą pasisakinėti, bet tik padėkoti noriu kolegams už išsakytus komentarus, o labai daug kas kalbėjo ir apie mane paminėjo. Aš norėčiau paklausti pono Quest. Aš matau, kad ponas Quest labai e, nuoširdžiai per visą posėdį žymėjusi parlamentaro komentarus ir labai džiaugiuosi, kad jis čia yra šią posėdžią, bet, šią posėdžio e, dalį, bet e, aš jau savo kalbą minėjau e, aiškinamai memorandumą dėl e, E, informacijos atskleidimo direktyvos įgyventimo. 20 puslapyje maždaug įpusėjus dokumentų yra sakoma, kad yra stengiamas užtikrinti valstybės tikrinimą, ar mokesčiai yra mokomi, kai gaunamas pelnas. E, šis pasiūlymas reikalauja, kad e, nacionalinės mokesčio administracijos atskleistų viešai mokamus įmonių mokesčius 34 puslapyje yra pasakyta, kad informacija neturi būti išskleista visuomeniai. Bet e, ar mes šiuo e, darbu siekiame atskleisti informaciją ar ne, aš nebesuprantu. Aš norėčiau pono Kvesto paklausti. Aš suprantu, kad šios direktyvos tikslas yra suteikti informaciją ne tik mokesčio administracijai, bet ir visuomeniai. Man atrodo, kad tai yra būtina, kad atkurtume pasitikėjimą mokesčių sistema. Uh, E, akcininkai ir vartotojai turi turėti informaciją, gauti visą informaciją patys. Ačiū. Iš tiesų, panas Kvest pasižymėjo kai kuriuos tikslius klausimus, kaip kad ir jūsų pateiktai. Ir be to, e, buvo nemažai pastabų išsakytais, viską pasižymėjo ir aš suteiksiu galimybę jam netrukus atsakyti. Toliau Miguel Viegas iš Europos parlamento. Muito obrigado. Eu, uh, muito, eh, eh, Labai ačiū. Aš norėjau tik tai porą trumpų pastabų pasakyti. Visų pirma, noriu pagirti šio renginio organizatorius. Mūsų nuomonė jis yra labai svarbus, šis renginys. Bet e, mes dabar matome, kad pagrindinė keliama problema yra tokia. Ar užtenka politinės valios iš tiesų šią problemą išrauti? Tai yra pagrindinis klausimas. Politinė valia turi būti valstybių narių rankose, nes šios problemos ir toliau iškiel, išlieka valstybių narių kompetencijos sritis. Ir tai yra gerai. Tačiau laimiai yra pasiektas konsensusas. Ir čia aš nekalbu apie mokestinių teisų suderinimą, tai nėra mūsų diskusijos klausimas, bet diskusijoje mes kalbam apie tai, kokiu principu mokestis turi, e, pelnas turėtų būti apmokestinimas toje vietoje, kur tas pelnas gaunamas. Be abejo, pelnas turi būti apmokestintas pagal kiekvienos valstybės vyriausybės sukurtą modelį ar stilių. Visos pastaraisiais metais skandaluose išriškėjusios problemos verčia klausti, ar užtenka politinės valios siekti pažangos. Yra kalbama apie tai, kad finansų sistema turi būti penalizuojama, bankai ir toliau veikia mokestinėse prievėgose, vos ne kiekviena valstybė narė turi savo uh, mėgstamą mokesčių prie, priebėgą. Turėtumėm keisti terminiją, kurią naudojamės kalbėdami. Jeigu galvojame apie priebėgą, ar tą vadinamą angliškai haven rojų, turbūt prieš akis iškyla kažkokia tai egzotiška valstybė, bet didžiausias mokestinės priemokas egzistuoja ES viduje, valstybių narių e, jurisdikcijoje. Ir kyla klausimas, ar užtenka politinės valios tokioms e, priebėgoms sunaikinti. Portugalijos parlamente yra kalbama apie tai. Madeira turi ypatingą e, mokestinį statusą. Parlamente yra kalbama, kad tą specialų statusą reikėtų panaikinti, bet vis dar dvėjojama ir jokių veiksmų nėra imamasi. Ar mes iš tiesų remiame e, šį kilnų tikslą ar ne? Toks klausimas kyla. Politiniai sprendimai turi būti priimti. Ši diskusija sujungianti skirtingų e, valstybių parlamentarus yra geras e, žingsnis į priekį. Aš manau, kad tai leis pasiekti konsensus arba bent jau išvengti tokių aplinkybių, kai sprendimai yra nuolat atidėliojami. Mes visuomet laukiame, e, kad kaimininės valstybės imtųsi pirmos veiksmų. Taigi šį kartą mes turime stengtis išvengti kliučių ir dirbti tai, ką reikia dirbti. Ačiū. Ačiū. Dėkuoju visiems pasisakusiems šioje diskusijoje. Labai turtinga diskusija buvo. O prieš suteikdamas žodį generaliniam direktoriui, kad jis e, papildytų komentarus ir atsakytų į klausimus, kurie buvo pateikti, ir paskui suteiksiu žodį e, pranešėjams, dar pats norėčiau pasisakyti. Taigi, visų pirma, akivaizdu ir daugelis iš jūsų sakėte, ir savo žanginėje kalboje minėjome, ir Niderlandų pirmininkas ir aš, kad ši tema yra nacionalinių parlamentų kompetencijos klausimas. Taigi jūs, gerbiami nacionalinių parlamentų kolegos, turėsite nuspręsti, koks bus galutinis žodis, o mes čia sėdime tik tam, kad jums padėtume, kad palengvintume diskusijas tarp jūsų e, ir e, kad leistume jums geriau įvertinti Europos tarptautinį uh, e, nacionalinių sprendimų matmenį. Tos sprendimus jūs padarysite ir be to e, mes norime, kad jūs gautumėt visą reikalingą informaciją. Visų pirma, e, ateinančią iš bendrijos institucijų. Visi sutinka, kad reikia, jog dabartinė sistema už sunaikintų egzistuojančius e, didelius e, nelygumus, ne, ne, neteisybę. E, stambios bendrovės moka žymiai mažiau negu mažos ir vidutinės įmonės, kartais net iki 20 procentų tas skirtumas yra. Vyksta diskusija, apie kurią kalbėjo ponė Wuters. Apie tai, ar įmanoma E, sakyti, kad valstybės dydis yra kriterijus, kad mažesnės valstybės kenčia labiau negu didelės valstybės. Tokį klausimą mūsų Europos parlamento laikinasis komitetas pats savo buvo išsikėlęs, kai uh, apvažiavo visą Europą ir kai kuriuose valstybėse daug kartų mes girdėjome, kad neteisinga yra tai, kad mažos valstybės turi uh, E, taikyti metodus, kurių neturi taikyti didžiosios valstybės. Ir tai yra labai didelis klaustukas. Mes žinome, kad kairios valstybės turi savo darbo metodiką. Dabar kasgi yra ta maža valstybė, kas yra didelė valstybė? Ar valstybė, kur yra daugiau negu 10 milijonų gyventojų, yra maža? O gal maža yra tik tai Luksemburgas ir Malta? Malta? niekas yra neaišku, ar dydis gali būti e, geras kriterijus. Kasgi dabar yra aišku, ir čia aš manau, kad visi sutiksime, e, mokesčių konkurencija bet kokiu atveju yra neišvengiamas reiškinys, priklausomai nuo E, politinės partijos priklausomybės, mes tą galime vertinti palankiai arba nepalankiai, bet tai yra neišvengiama. Taip pat neišvengiama yra tai, kad ES viduje ir pasauliniu mastu mes turime užtikrinti, kad ta konkurencija gerbtų uh, principus ir taisyklės, kurias mes esame nustatę konkurencijai visose srityse. Šiandien ir ES, ir pasaulio lygmenių, uh, kai kalbam apie Um, įmonių apmokestinimą, tai yra šiandienos diskusijos tema. Uh, konkurencija yra miglota, nesažininga, nelojali, neligiavertė. Mes negalime viešai pagrysti ir pateisinti to, kad kai kurios valstybės uh, vagia iš kaimininių valstybių mokestinių požiūrių, net ir ES viduje. Uh, kol visuomenė to nežino, Tas tarsi dar ir darome, kai tik visuomenė apie tai išgirsta, to nebegalime daugiau daryti. Taigi, po Liuks Lyks, Luksemburgo skandalo, po Panamos dokumentų, iškils ir dar kitų Išriškės ir kitų panašių problemų. Turime suvokti, kad tarptautinis žurnalistų konsorciumas, kuris atskleidė LuxLeaks, e, nepabūks. E, Dešimtis žurnalistų iš mūsų valstybių, iš kitų pasaulio valstybių ten dirba ir jie aiškiai pasakė, tokio pavadžio skandalų dar bus. Todėl visuomenė daugiau nebetoleruos e, tokių aplinkybių, e, kurias toleruodavo dėl to, kad nežinojo. Taigi, Mes turim dar kartą priminti ir visi sutinkame, kad tai yra nacionalinių e, parlamentų kompetencija, visi sutinkame su tuo, kad reikia teisingumo ir reikia aiškiai e, patikslinti, kas yra level playing field ir kas yra sąžininga, skaidri mokestinė konkurencija ir, ir lygiavertė konkurencija. Visi sutinka, kas yra skaidrumas, mes visi girdėjome, ką sakė ponas uh, Rakan. Uh, Jis e, pasakojo, kaip Suomijoje labai griežtai tokios taisyklės yra taikomos. Panamos dokumentai mums labai akivaizdžiai parodė, stebėtinai parodė, e, kas vyksta. Mus pritrenkė kai kurie duomenys tai įrodė, kad kai kuriuose valstybėse narėse, kai kuriuose jurisdikcijose yra įmanoma uh, apeiti esamą sistemą, sukuriant tam tikras kaskadas visuomenėje ir uh, pasitelkiant pasitikėjimo. Uh, patikos fondus ir uh, kitas valstybės ar valstybių dalis, kurios neįeina į vienos ar kitos valstybės jurisdikciją, kurios nėra visiškai skaidrios. Yra dalykų, kurie vienoje valstybėje yra visiškai skaidrus, o kitoje yra visiškai migloti. Todėl mes e, turėtume galvoti apie tai, kuriuose sritėse turės būti nuveikta žymiai daugiau, negu yra padaryta dabar. Dėl to, kad reikėtų turėti juodai sąrašą vadinamai tarsi tai būtų nebendradarbiaujančių jurisdikcijų juodasis sąrašas. Čia nuomonės labai išsiskiria. Visi pasisako už, bet yra tokių, kurie abejoja. Yra tokių, kurie sako, kad sąrašų jau anksčiau yra buvę, bet padarinių jokių nebuvo. Išvadų nebuvo padaryta. Ir mūsų kolega iš Europos komisijos papasakos, tarp kitko Europos komisija turi susitarti su EBPO kaip Europos komisija įtikins 28 valstybės narės, kad jos paremtų tą patį sąrašą ir padarytų tokias pat išvadas iš to sąrašo, kad e, padariniai būtų vienodi visur. Lordas Deivis iš Junktinės karalystės pateikė klausimą, e, kad e, mes turėtume aiškiau apibriežti, koks yra skirtumas tarp e, mokesčių vengimo ir agresyvaus mokesčių planavimo. E, Pone, aišku, kad mokesčių vengimas yra nelegalus, yra aiškus apibrėžimas tau padarytas, ar yra aiškus techninis skirtumas ir atitinkamai ar galima skirtingai traktuoti E, mokesčių vengimą ir agresyvę mokesčių politiką, manau, kad tas klausimas išlieka tiksliai neatsakomas, bet aš tikiuosi, kad Europos komisija ir mūsų komiteto rengėjai galės pateikti tikslesnį įvertinimą ar bent jau išsakyti savo nuomonę. Yra skirtingų nuomonių, kurios buvo išsakytos dėl mokesčių bazės suderinimo tasai CCTB. Galim išskirti tris raidės - CCC ir TB. Priklausomai nuo raidžių atskirimo iškils du skirtingi klausimai. Ar pirma Europos komisija pateiks pareiškimą, kad e, būtų imasi vienodų pastangų mokesčiams ir kitas dalykas - Ar ta bendra konsoliduotojų įmonių bazė CCC to e, reiškia, tai iš tiesų gali egzistuoti. Aišku, bazė bus ta pati, bet mokesčių lygis taigi skiriasi. Tarifai skiriasi. Todėl mes turėtumėm klausti, kokie mokesčiai bus taikomi multinacionalinėms, daugianacionalinėms įmonėms. Visi žinome, kad pagrindinis principas turėtų būti toks. Įmonė turi būti apmokestinta ten, kur ji vykdo savo veiklą, proporcingai didžiai jos dalį. Tačiau mes žinome, kad apibrėžimai, kas yra veikla, irgi yra labai delikati tema. Iki šiol EBPO e būdavo kalbama apie pelną, apie apyvartą, apie turimą turtą bet tarptautinės bendrovės yra organizuotos taip, kad kai kurie filialai, kurie nėra pašto dėžutės įmonės, tai yra normalūs filialai, e, kuriuose gali dirbti tūkstančiai ar šimtai darbuotojų. Ir struktūriškai e, ten pelno kaip ir negalima iškelti. Ir tada iškyla labai didelė problema, apie kurią daugelis jūsų kalbėjote, naujo pobūdžio problema kurią, kad išspręstume, reikės dar dėti labai daug pastangų. Skaitmeninė platforma, skaitmeninė ekonomika. Daugiausia uh, skaitmeninės platformos yra uh, svarbios tuo, kad ten yra daug duomenų. Duomenų bazės tai yra. Jose yra pagrindinis turtas. Uh, Ir e, dabar e, ne visose valstybėse narėse yra skelbiama, kiek duomenų yra toje ir kitoje valstybėje sukaupta. Ir lygiai tokiu pat būdu yra sunku suskaičiuoti, kaip pelną apskaičiuoti. Taigi skaitmeninė ekonomika e, iškelia visiškai naujoviškai apskaitos problemą, papildomos vertės įvertinimo problemą ir atitinkamai apmokestinimo problemą. Bet pirmiausia, suteikim galimybę E, priimti savo išvadas ekonomistams. Jie turi išanalizuoti, kas yra skaitmeninės platformos pridėtinė vertė ir tada mes galėsime aiškiau pamatyti, kokia, jų, kokia bus to vertė. E, valstybės mokesčių inspekcijos galės nuspręsti, ar tai yra tiesioginiai mokesčiai, tiesioginis apmokestinimas ar ne, kai jūs kalbėjote apie e, PVM problemas Kiti kalbėjo, kad e, gal tiesioginis apmokestinimas galėtų būti įvestas, pavyzdžiui, pašto ženklo e, mokestis ar panašiai. Dar vienas kolega kalbėjo apie keitimosi informacija tarp valstybių narių sistema. Jau daug metų praėjo ir mes dvi šalių pagrindų uh, arba ES rėmose įgyvendame Elgesio kodeksą dėl keitimosi e, fiskaliniais duomenimis. Praėjusiais metais yra priimta privaloma e, direktyva, e, kurioje būtų, pagal kurią būtų keičiamas informacija apie mokesčių inspekcijų sprendimus. Bet žinia, įdėgymo sistema vyksta gana lietai ir informacijos sistemos veikia gana lietai. Daugelis parlamentarų klausė, uh, kaip ES įgyvendins BEPS rekomendacijas, ar tų rekomendacijų ir toliau turi būti laikomasi, ar reikia eiti dar toliau, kaip kad siūlo Europos komisija. Buvo patiktas pasiūlymas, pavyzdžiui, dėl to, ką mes vadiname uh, switch over. Kai kas, do, daug kas klausė apie tai. Na ir paskutinis pastebėjimas, ponas Van Rai kalbėjo apie tai. Uh, Pirmininkas Dusenberg apie tai kalbėjo taip pat savo žanginėje kalboje. ES nėra vienintelė pasaulyje, nėra vieniša pasaulyje. Dėl tos priežasties, dar kartą pakartosiu, mes ir e, kartu su EBPO organizuojame e, kitų pasaulio dalių parlamentų e, narių susitikimus. E, nuo gegužės, gegužės mėnesį pirmas toks įvyks e, Paryžiuje ir e, mūsų laikinosios mokesčių, laikinojo mokesčių komiteto delegacija gegužės mėnesį lankysis JAF, susitiks su išdo atstovais ir e, JAF kongreso atstovais. E, JAV kongresas šią temą visiškai kol kas e, nesidomėjo anksčiau, tik keli mėnesiai, kai jis pradėjo rūpintis šią problemą. Mes su jais susisiekėm ir jie tada mums sakė, tai ne mūsų reikalas. Bet uh, Pastaraisiais mėnesiais reikalai smarkiai pasikeitė. Buvo priimtas vadinamasis inversion projektas. Ką tai reiškia? Farmacinės įmonės Pfizer e, būstinė buvo perkerta ir pagrindinė laboratorija buvo perkeltos į Airiją. Tai sukėlė labai aktyvę reakciją Junktinėse Amerikos valstijose ir Amerikos rinkiminėje kampanijoje. Dabar ta, apie tą temą labai daug diskutuojama. Federalinė administracija pradėjo kalbėti apie tam tikras priemonės, kurios uh, numato nuobaudas už tokį perkelimą, inversion. Kiek žinau, kitą mėnesį uh, bus priimta dar tokių sprendimų ir Pfizer bendrovė turės savo planus paaiškinti ir kongrese ir atstovų rūmai ir senatas kartu dalyvauja klausimuose ir labai atidžiai svarsto EBPO pasiūlymus. Mes dabar norim pasinaudoti tokią palankę atmosferą ir e, susitikti su Europ e, Amerikos teisės aktų rengėjais bei pristatyti Europos poziciją, kad būtume tikri, jog mūsų valstybės visos e, besiorientuodamos į EBPO ir į Europos komisijos rekomendacijas nesielgs naiviai. Tai nesukompromituos mūsų konkurencingumo pagrindinių konkurentų atžvilgių, bet tai tik supaprastins e, padėti, bus daugiau aiškumo ir teisingumo ir tai sustiprins mūsų konkurencingumą. Taigi, ponė Quest, žodis jums. Much, uh, chairman, um, and... Dėkoju pirmininkė ir dėkoju Jums už labai įdomią diskusiją ir labai įdomius komentarus. Aš apie tris pagrindinės temas kalbėsiu ir pasirinksiu tris plačius klausimus susijusius su jais. Visų pirma, kad reikia imtis veiksmų ir kiek jie turi būti gilus ir kokią poveikia, e, kokį poveikį tai gali turėti mūsų ekonomikai. Dėl poreikio imtis veiksmų e, šitą diskusiją įvairiais būdais parodė, kiek svarbus veiksmai šioje srityje. Jeigu norime efektyviai spręsti mm, mokesčių bazės erozijos ir paimų praradimo klausimą. Ir daug buvo diskutuojama apie tai, kas yra efektyvi mokesčių politika, mokesčių bazė ir panašiai. Jeigu aš kalbėčiau apie skirtingus pasiūlymus, kuriuos mes e, esame pateikę, e, turiu paminėti e, paketą teisės aktų paketą e, dėl kovos su e, mokesčių vengimu. Aš e, pasistengsiu atsakyti šitą klausimą dėl apibrieščių. Tikrai teisiškai tobulas jis nebus, tačiau bet kokiu atveju, kai mokesčių vengimas yra, tai jis yra neteis, netei, neteisėtas. O kas yra mokesčių slėpimas, agresyvi mokesčių politika, kaip tai e, spręsti. E, mes kalbame konkrečiai apie šiuos pagrindinius diskusijos elementus. Kai kurios mokesčių slėpimo formos gali būti teisėtos, tiesiog yra pasinaudojama įvairiomis palankiomis situacijomis, reinvestuojama ir panašiai. Ir šitos galimybės yra prieinamos visiems, tačiau tada yra perinama prie tokios pilkosios zonos. E, kaip galima būtų e, apibriežti tai, jog yra pasinaudojamas spragomis technišk, techniniais dalykais ir jos išnaudojamos juos piknaudžiaujant. Manau, kad agresyvi mokesčių planavimo politika ir yra konkrečiai tokio mokesčių slėpimo mm, išraiška. Tai yra siekiama išnaudoti įvairias spragas, e, yra gaunamos įvairios dvigubos mokesčių, dvigubi mokesčio skaitimai ir panašiai. Ir tada reikia pradėti diskutuoti apie konkurencingumą ir sažiningumą, nes ką mes tengiamės užtikrinti, kad mokesčiai būtų efektyvūs ir sažiningi ir kad visiems būtų užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos. Ir mes kalbame apie spragų ir kompleksiškumo panaudojimą kad nebūtų pasinaudojant jom vengiama mokėti mokesčius, kurie priklauso Taip pat labai svarbus dalykas yra informacijos pasikeitimas ir skaidrumas. Džiugu girdėti, kad daugelis pritarėte tiems pasiūlymams, kurie buvo pateikti dėl informacijos pasikeitimo. Turėtume pabrėžti, kad mes jau esame e, parengę e, pasiūlymą dėl e, mokesčių, sprendimų dėl mokesčių informacijos pasikeitimą ir taip pat mes ketiname įvesti informacijos pasikeitimo procedūrą E, pagal šalį pritaikytas ataskaitas tarp e, mokesčio administratorių. Praėjusią savaitę mes e, kalbėjome apie tai, kad kiekvienos šalies ataskaitos turi būti viešai prieinamos. Šita informacija turi būti viešai prieinama. Aš suprantu, kai ką, dėl ko labai daug diskutuojama. Mes kalbame apie komisijos pateiktus pasiūlymus ir tai yra e, dalis mūsų pastangų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Svarbu e, užsitikrinti tinkamą paramą. Svarbu, kad mes visi užtikrintume skaidrumą ES ir kad ES atliktų savo vaidmenį gyvendindama šios globalius sustarimus. Taip pat buvo daug diskutuojama apie juoduosius sąrašus ir vienas iš klausimų yra, ar jie pasiteisins. Keblus klausimas ir jūs turbūt matėte kad mes esame pateikę pasiūlymą dėl to jau sausio mėnesį siekdami sugriežtinti, sustiprinti tą kalbą, kurią galėtume užtikrinti, jog visur e, būtų taikoma tinkama mokesčių valdysena, kad būtų pagerintas bendradarbiavimas ir jeigu prireiks, būtų sudaromas nebendradarbiaujančių įmonių sąrašas. Dabar mes norime tiesioginės sąsajos tarp šito sausio mėnesio pasiūlymo ir um, šalies uh, šaliai pritaikyto ataskaitų informacijos. Taip, mes norime užtikrinti didesnį skaidrumą minėtose jurisdikcijose. Mes turime, kad abu šitie dalykai susisietų ir kad būtų užtikrintas efektyvus sąrašas. Tačiau tam reikia politinės valios, tad mes stengiamės labai e, suderinti šios du procesus. Leiskite, norėčiau jūs pertraukti. Kokios būtų taikomos sankcijos, nes aš manau, kad komisija siūlytų bendras sankcijas. Toms teisinėms sistemoms, kurios patektų į tuos juoduosius sąrašus. Be blogos reputacijos kas dar nutiktų, nes vien tik sugėdinti nepakaks turbūt. Kokios būtų juridinės ir praktinės pasiekmes, jeigu patenka šalis į tą juodą į sąrašą? Trumpai atsakysiu. Mes pasiūlėme procesą, tai yra Elgėsio kodekso grupėje e, reikia pirmiausia jį aptarti, pirmiausia, kokias uh, šalis reikia išvardinti ir tarp valstybių narių kodekso grupėje apsibriežti, kokios, bus, kokios tai bus šalis. Tai mes beveik pasiekėme proceso pabaigą. Pirmas atsakymas būtų, kad pirmoji sankcija iš tiesų būtų visuomenės pasmerkimas vien už tai, kad esi tame sąraše. Ir tai mes jau matėme, jau turime tam tikrą sąrašą. Tai yra efektyvu. Nes matome, kad tos šalis, kurios buvo e, įtrauktos sąrašą, nori būti iš jo išbrauktos labai greitai. E, taigi, kai kurios yra išbraukiamos, kai kurios ne. Tai vienas aspektas. Tačiau mes ga, turime būti labai aiškus, kokios yra sankcijos, kurias mes norime įdėkti. Uh, Ir ar tai bus Europos lygmenių ar valstybių narių lygmenių. Aišku, reikia nepamiršti subsidiarumo. Tai yra dalis viso proceso e, susijusio su tuo mūsų pateiktų pasiūlymų. Mes turime dirbti su valstybės narėmis ir Europos parlamentu ir spręsti, ką darysime. Gal galima būtų įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, bankas, kuris turi filialą viena, viena iš tų mokesčių priebėgų, ar kuris vykdė verslą ten, nebeturi teisės veikti Europoje. Tai būtų paprasta, ne? Tai yra tokios pakankamai brutalios nuostatos. Jungtinių valstijų Kongresas, pavyzdžiui, nesvirūdamas kartais imasi tų dalykų pritaiko savo bankams. Jie patenka į tos juodosius sąrašus prireikus. Ir jeigu mes nesimsim tokio pabudžio priemonių, čia be abejo būtų atominis ginklas, tai viskas taip ir liks tik teorijom. Um, the rest, um, the rest the... Tai yra teorinė galimybė. Aš manau, kad pirmasis tikslas yra užtikrinti, jog mes e, skatinsime gerą mokesčių valdyseną ir E, ieškosime e, problemos šaltinio, kad nereiktų tų jurisdikcijų vardinti. E, o jeigu taip nepavyks, tai tada mes turėsime tokį sąrašą ir tos šalis bus parodomos viešai ir tuo mes užtikrinsime, kad jos padarys tai, ką reikia, kad būtų spręstos problemos. Na, o kalbant apie sankcijas, na, mes čia grįžtame prie subsidiarumo principo ir viskas automatiškai priklauso nuo valstybių narių. Tai yra dalis to iššūkio, kaip reikia dirbti su šito klausimu klausimų tiek Europos lygmenių, tiek valstybinių lygmenių vienu metu. Ir dar vienas dalykas e, - konkurencingumo klausimas. Mes turime užtikrinti, kad tuos pasiūlymus pateikdami mes užtikrintume konkurencingumą. Ir tada kilas klausimas, ar mes tiesiog turėtume vadovautis BEPS ar tai būtų tiesiog vienas atskiras BEPS pasiūlymas ir paskui visi kiti aspektai būtų padengti atskirame dokumente. Mes norėjome pateikti holistinį požiūrį pasiūlymą, kuris BEPS įdėktų integruotai, tačiau taip pat būtų atsižvelgta į e, bendrosios rinkos specifinius elementus. Ir manau, kad e, būtų protinga tai padaryti e, viename pasiūlyme. Aš manau, kad mes padarėme nemažą pažangą ir prieėmėme sprendimą dėl to, kad bendroje direktyvoje būtų išlaikyti visi pasiūlymai. Ar galbūt būtų atskiri pasiūlymai pateikiami, kaip čia kai kas minėjo. Na, tai yra politikų sprendimas. Tai dabar jau yra aptariama pirmininkaujant Niderlandams. Pasižiūrėsime, koks bus rezultatas, kai mes priimsime sprendimą gegužės mėnesį. Aš manau, kad vienai par kitaip mes užtikrinsime visus skirtingus šio pasiūlymo aspektus, e, nes jie visi yra labai svarbus kovojant su mokesčių vengimu. Atrodo, apžvelgiau visus klausimus, kuriuos prašėte. Ačiū. Jepė. Žodis koordin... pranešėjams. Jepė. Žodis pačiam. Dėkuoju. Ačiū kolegoms už puikią popietę. Norėčiau pasakyti, kad visą tai rodo, kad diskusijų reikia daugiau. E, reikia panašių diskusijų kaip šiandien. Mes diskutuojame dėl koncepcijų, kas yra mokesčiai, kas yra agresyvus mokesčių planavimas, kas yra mokesčių vengimas. Ir kalbam apie tai, kas yra verslo patrauklumas, kas yra sveika mokesčių konkurencija. Tai yra tie dalykai, kurie yra svarbios savokos, turime apie tai diskutuoti. Ir aš manau, kad pirmiausia turime įtraukti valstybės narės į šią diskusiją. E, įmonės, kurios veikia mūsų rinkose, turi veikti pagal visiems taikomas vienodas taisyklės. Jos neturi vokti iš valstybės, jos neturi slėpti mokesčių, nes toks elgesys yra provokacija e, Europos Sąjungoje. Mes turime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, keistis informaciją, nes iš tikrųjų tai yra provokacija, ta, tokia mokestinės neteisybės skatinimas yra provokacija. E, mažoms e, rytinėms įmonėms tai yra pavojinga situacija, tai greuna darbo vietas, e, tai nepadeda pasiekti tikslų, tai trukdo kurtis naujoms įmonėms ir jums plėtotis. Noriu pasakyti, kad mums reikia susitvarkyti pas save namie, o tada kalbėti apie kažką kitą. E, mes turime likti e, pasiruošę pritaikyti įvairias mokesčių schemas, kurios padėtų kovoti su agresyvių mokesčių planavimu. Pavyzdžiui, tos įmonės, kurios yra viso labo pašto dėžutė. Ir, e, ir tikrai būtina susitvarkyti pas save namie. E, manau, kad turime daug ką nuveikti dar šiuo požiūriu. Mes taip pat esame globalaus pasaulio dalis, kur judėjimas vyksta, kur įtakojame vieni kitus. Jau kiti apie tai kalbėjo. Ir jeigu kalbam apie įmonių pelno mokesčius, iš tikrųjų įdomu girdėti taip, kad yra, tai, kad yra um, trilijonai mokesčių mokėtų, mo, tų sumų, kai nesumokamos, nesumokam mokesčiai, tie pinigai slėpiami. Obama štai, pavyzdžiui, sako, kad gal e, mokesčių vengimas ne visada yra nelegalus, bet taisyklių vadinasi nepakanka. Šiandien Europos komisija sako, kad mes e, turime spragų, kurias turime sutvarkyti. Ir mes turime kreiptis į nacionalinius parlamentus, juos įtraukti ir priimti reikiamas taisyklės. Noriu pasakyti, kad kol kas to dar nėra. Tai taip pat svarbus ne tik skaidrumas, e, taip pat trūksta ir tam tikro kompleksiškumo. Panamos dokumentų atveju, pavyzdžiui, matome, kad e, ne viskas yra e, aišku ir už to kompleksiškumo kartais paslėpiama daugybė dalykų, kas neturėtų būti slepiama. Iš tikrųjų, to kompleksiškumo daug, paprastumo trūksta ir jį reikėtų įgyvendinti, įgyvendinant visiems numatytas bendras taisyklės. Tiek noriu patikslinti. Dar galiausiai, kai dėl ataskaitų atskiroms šalims apie tai esame diskutavę čia Europos parlamente, man atrodo, taisyklių paprastumas yra akivaizdus dalykas. Visiems turėtų būti taikomi tie patys standartai, neturėtų būti įvairiausių spragų. Finansų sektoriui bankams turėtų būti aiškos taisyklės, turėtų būti teikiamos ataskaitos atskiroms šalims ir manau, kad visoms daugia nacionalinėms įmonėms tos taisyklės turėtų būti taikomos visose valstybėse. Na ir dar norėčiau pasakyti štai, ką klausydama šiandien diskusijos E, norėčiau pareikšti, kad premių komisijos mokestinį paketą iš tikrųjų tai bus esminis dalykas mūsų darbe. Svarbu, kad ES imtėsi ir lyderystės vykstant bendrai diskusijai dėl mokesčių vengimo. Ir aš taip pat manau, kad, pavyzdžiui, Kamerudas dabar, kai pasiekė e, sustarimą su savo jurisdikcija, Tad galbūt galima būtų sulaukti reakcijos mokesčių vengimo srityje, galbūt jis galėtų numatyti tam tikras taisyklės, apribojimus, kurie galėtų būti naudingi mums visiems. Svarbu, kad visos valstybės turėtų prieigą prie tos pačios informacijos, pažiūrėk, kaip Junktinė karalystė. Čia mes kalbam apie bendradarbiavimą tarp valstybių arba, pavyzdžiui, valstybių narių mokestinės įstaigos galėtų turėti informaciją, kurią keistusi, kurios ieškotų, kurią keistusi tarpusavį. Ir tai turėtų būti daroma nedelsiant. Pavyzdžiui, Swissleaks atveju. Mes matėme, kaip viskas vyko. Kartais sunku perduoti medžiagą susijusią su piliečiais ar įmonėmis įsitraukusiomis į vienas ar kitas tokio pobūdžio operacijas. Tačiau tai, tai rodo, kad darbas dar yra ilgas. Ir dar reikės tikrai nemažai padirbėti. Praėjusią savaitę kalbėjau apie Panamos dokumentus. O štai dabar sulaukėme visuomenės reakcijos, bent jau aš girdžiu tokių reakcijos. Dabar situacija rimsta. Iš pradžių buvo iš tikrųjų labai daug reagavimo į tai. Ir manau, kad mums tenka bendra atsakomybė visiems palaikyti viešą diskusiją šiuo klausimu. Ir aš manau, kad iš tikrųjų yra naudinga reaguoti, naudinga laik... pasirinkti tam tikrą laikyseną. Ir aš manau, kad ta diskusija yra labai svarbi jau dabar, jinai turi įvykti jau dabar ir turime kuo greičiau judėti pasirinktą kryptim, išspręstami tas problemas. Europos komisija ir valstybės narės, visos institucijos turi veikti dar greičiau, negu veiktų įprastai. Dėkuoju už diskusiją. Pirmininkas, ačiū Jepe. Mikaelis, žodis tau, prašau. Much, uh, chair, uh, Labai ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Noriu tik uh, trejata aspektų pridurti. Visų pirma, man susidarė įspūdis, kad nacionalinių parlamentų kolegos buvo patenkinti galimybę keistis informaciją čia. Ir aš, kaip vienas iš pranešimo rengėjų, noriu padėkoti nacionalinių parlamentų nariams už tai, kad jūs atvažiavote iki pat Bruselio, kad su mumis padiskutuotumėt šią temą. Kitas klausimas daugelio komentarų buvo remiamas pasiūlymas, idėjos, kurios buvo paminėtos mūsų darbo atvarkė kolegos iš Prancūzijos ir Lenkijos, pažiūrėjau, pasisakė už CCCTB. E, tai yra vienas iš svarbiausių Europos parlamento akimis projektų. E, daugiau skaidrumo irgi buvo klausimas, kuriuo visi plačiai sutarė. Ir iš tiesų tai yra viena iš e, aktualiausių temų pasiūlytų Europos komisijos. Ir kaip tik dabar yra įgyvendinami teisės aktai. Trečias dalykas. Išsiskiria nuomonės dėl klausimo, ar kompetencija turi būti palikta ES lygmenių ar perkelta į nacionalinių valstybių narių lygmenį. Aš norėčiau pasiūlyti, kad mes nebekurtumėm uh, prieštaravimų šio, šiais klausimais, nes bent jau kiek aš žinau, kaip vienas iš e, pranešimo rengėjų, tarp svarbiausių išvadų nustatytų yra ta, kad ši problema daro žalą nacionaliniams valstybėms narėms. Todėl, kad ši problema būtų išspręsta, valstybės narės yra suinteresuotos, bet jos vienos to padaryti negali. Todėl reikia siekti tam tikro tarptautinio bendradarbiavimo, kad EBPO didysis dvidešimtukas tas temas spręstų, jeigu įmanoma, bet ir ES turi suvaidinti esminį vaidmenį sprendžiant šią problemą. Ypač jeigu e, nepamiršime, kad ES yra bendra rinka, kurioje užtikrintas e, ka, laisvas kapitalo judėjimas. Tai yra pakankamai tvirtas argumentas, leidžiantis e, Europos parlamentui, nacionaliniams parlamentams ir Europos komisijai rasti bendrą konsensusą, kaip sustabdyti agresyvų mokestį šių vengimą ir sukčiavimą. Ačiū, dėkoju, manau, kad gerai padirbėjom. E, po pirmo pasikeitimo nuomonėmis mes ir toliau tęsime svarstymus ir savo darbus. Taigi, kas iš jūsų galite atvykti į gegužės antrą dieną į Paryžių, kviečiu tą ir padaryti. Ten dalyvaus ne tik ES e, nacionaliniai parlamentai, ten bus atstovų iš visų žemynų dėl mūsų laikinosios e, mokesčių e, komisijos taks komiteto tiksliau darbo. E, Europos parlamentas virželio mėnesį priims sprendimą, pranešimą, o kol kas Europos parlamentas nusprendė sukurti kitą komitetą, tyrimų grupę, kuri analizuos Panamos dokumento atskleistas problemas. Kaip sakė ponas Duisenbergas, Pirmininkaujanti valstybė išsikėlė tikslą siekti politinio susitarimo apie visą paketą susijusiu su e, mokesčių erozija. Tai bus daroma palaipsniui iki birželio mėnesio. Ir dar nacionalinių parlamentų kolegoms noriu priminti, kad mes savo ekonomikos komiteto rėmose rengiame pranešimą savo iniciatyvą apie PVM sukčiavimą. PVM yra ženkli problema visiems nacionaliniams biudžetams. Mes susidurėme su e, sukčiavimo komerciniais mastais ir tarsi tarp tarpusavyje jos varžosi, kuri e, mažiau įneši mūsų valstybė, e, bet mes turime suprasti, kad fiskalinė bazė turi būti suvienodinta to požiūrį. Valstybės, kurios yra ES teigėjos, e, tarpusavė jau 40 metų yra suderinusios mokesčių sistemas, bet jau 40 metų egzistuoja karuselinis sukčiavimas, kurio mes nesugebame pažaboti ir jis išlieka. Taigi dabar ačiū, dar kartą ačiū už dalyvavimą, linkiu geros kelionės namo ir tikiuosi, kad už visus jūs greitai sutiksiu. Posėdis baigtas. Šioje salėje pratesime koordinatorių darbą, pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai čia dar posėdžiaus ir mes išklausysime Kaimenų salų atstovų.